Skelbiu aštuntąjį darbo atvarkės klausimą. 215 metų plėtros paketo pristatymas. Tai padarys komisaras Johannes Hahn. Jeigu teisingai suprantu, kad komisija savo pareiškimais dabar įneša daug daugiau aiškumo teikdama informaciją, tai labai svarbu. Ir valstybės kandidatės turi priimti domen tą informaciją kaip nuorodą, ką jums dar reikia nuveikti. Ir kad turi siekti pažangos, jeigu nori pažangos darybose. Tai buvo visada, bus ir dabar. Tai nėra pirmasis Johannes Han pranešimas. Ir aš manau, kad tas naujas požiūris yra iš tikrųjų pažangus. Matome, kad plėtra vyksta labai sudėtingomis tarptautinėmis sąlygomis, sudėtinga situacija kaiminystėje. Tai yra papildomas spaudimo elementas, tačiau vis dėlto reikėtų plėtos procesą vertinti atsietai nuo šitų įvykių, nes plėtra turi būti vykdoma nepriklausomai nuo tarptautinių sąlygų, jeigu yra laikomėsi plėtros taisyklių. O jeigu to nedarysime, tai aplė, plėtrai iškils daug rizikos. Taigi tarptautinė padėtis neturi lemti, kad mes darysime kokiu nors nuolaidų valstybėms kandidatėms. Tai turėtų būti aišku kiekvienam. Ir jeigu tas principas yra priimtinas, tai jo turime laikytis visi. Parlamentui labai svarbu atkreipti dėmesį ekonominės prekybos prielaidas, aptarti techninius aspektus, demokratijos principus, teisės valstybės gyvenimo principus. Tai yra svarbiausi dalykai, kurie visada rūpėjo parlamentui. Ir parlamentas, žinoma, šiuose srityse nesušvelnė savo reikalavimų. Dabar norėčiau paprašyti komisarą pristatyti savo ataskaitą. Norėčiau padėkoti jam už tai, kad jisai suteikė progą susipažinti su tą ataskaitą parlamentui, o po to jau jinai bus pristatoma visuomeniai. <clears throat> Svarbu, <clears throat> kad nebūtų jokių paslapčių ir kad parlamentas, kaip demokratinė institucija, turėtų galimybę uh, pirmasis susipažinti su šio, šio pranešimo turiniu. Iš tikrųjų, susidūrtumės, turite su dėliais sunkumais rengdama šią ataskaitą, tačiau vis dėlto džiugu, kad jūs ją pristatėte būtent mums. Džiaugiuosi, kad nacionalinių parlamentų atstovai yra nusiteikę dalyvauti diskusijoje, Kai kurie jau atvyko, kai kurie yra pakeliui. Siūlyčiau koordinatoriams pasakyti nelgiau kaip dvi minutės, o po to jau kitiems kalbėtojams suteiksime pusantros minutės arba minutės kalbėjimo laiką stengsimės suteikti žodį kuo daugiau kolegų, tačiau laiko yra tiek, kiek yra. Taigi, komisaras Han. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už labai tikslų mūsų principų apibendrinimą ir pristatymą. O dabar kalbėsiu angliškai gerbiami kolegos, sveikinu nacionalinių parlamento atstovus. Iš tikrųjų, man labai malonu pristatyti šiandien plėtros paketą galiausiai parengtą ir labai malonu tai daryti AFET komitete kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Tai yra labai gerai, kad tai pavyko. Praėjusiais metais gruodžio mėnesį kai vyko klausimai, aš sakiau, kad mes didelį dėmesį skirsime plėtrai, ES plėtra išliks tokia pat svarbi kaip ir anksčiau. Tačiau mes sakėme, kad mes sustiprinsime savo veiklą iki stoiminės partnerystės kontekste ir mes įtrauksime savo partnerius labai intensyviai. Taigi komisija įdėjo daug pastangų parengti mūsų valstybės partnerės tiems laukiatiems iššūkiams. Iš tikrųjų reikėjo įveikti ir politinę krizę, o dabar prisidėjo dar ir pabėgėlių krizė, kuri privertė mus dar labiau bendradarbiauti su valstybėmis e, pietryčių e, Europoje. E, plėtra atneša konkrečios naudos ekonominėms ir demokratėms reformoms, jos yra būtinos toms plėtros valstybėms, kadangi jos stiprina ir mūsų stabilumą kaiminystėje. Todėl migracijos politika ir išmani pabėgėlių politika, migracijos politika turi būti stiprinamos. Šių metų plėtros paketas priimtas komisijoje šiandien apima keletą naujų elementų. Priešingai negu anksčiau, kai buvo nauja strategija priimina, priimama, Dabar mes suformulavome keturių metų e, paketos, e, plėtros paketą. Ir jisai remiasi ataskaitomis apie valstybių narių pažangą, apie jų pasirengimą ir apie narystės įsipareigojimų įvykdymą. Dabar yra suformuotos aiškesnės gairės valstybėms kandidatėms, kuriams reikės jų laikyti artimiausiais metais, kad galėtų pateisinti savo viltis tapti ES valstybėmis. Pranešimų sistema yra labiau harmonizuota, yra numatyta aiškesnė vertinimo sistema, pagal kurią aiškiau bus manoma, kaip atrodo kokia konkrečia valstybė konkrečioje srityje. Taigi tai bus paprasčiau piliečiams, pilietiniai visuomeniai vertinti reformas. Taigi tas naujas požiūris bus taikomas įvairiose srityse, kurios yra susijusios su pagrindinėmis reformomis. Šių metų ataskaita patvirtina, kad ypatingą dėmesį reikia skirti pagrindiniams principams būtent iki stojimo periode, kad mes tęsime ir toliau kreipti dėmesį į demokratijos principus, o tai reiškia, kad jie apima e, teismų reformą, kovą su nusika, organizuotų nusikalstamumu ir, e, nusika, nu, nus, ir korupcija. Taip pat toliau turi būti kovojama su diskriminacija, taip pat su įvairių uh, mažumų atskirtimi. Taip pat reikia vykdyti ir viešojo sektoriaus reformas. Mes ypatinga dėmesį skiriame ir ekonominėms reformoms, ir konkurencingumo stiprinimui. Tai yra svarbiausiai ramščiai plėtros procese, bet to demokratijos principai, taip pat ir demokratijos e, valstybės raida yra tos pačios monetos dvi pusės. Labai svarbu susijęti tas darbo tvarkės, turint omenyje Berlyno ir Vakarų Balkano šeši formatus. Labai svarbu stiprinti kaiminystės santykius, sprendžiant e, ginčius. E, e, Ypatinga dėmesį reikėtų skirti migracijos krizai, reikia identifikuoti tuos, kuriems reikalinga apsauga ir skirti jiems paramą ir taip pat sustiprinti išorės sieną ir e, identifikuoti tuos, kas yra susijęs su žmonių gabenimu. Gerbiami kolegos, aš norėčiau paminėti kai kuriuos mūsų plėtros paketo elementus. Pradėsime vakarų Balkanų valstybių. Juotkalnyje pasiekė pažangos darybose ir atidarė dar aštuonis darybinis skyrius. Tai buvo padaryta pasiekus pažangos demokratijos srityje, taip pat įstiprinant institucijas. Tačiau vis dėlto korupcija, organizuotas nusikalstamumas lieka tos sritis, kuriuose reikia įdėti daugiau pastangų. Pagrindiniai įstatymai ir struktūros turi būti E, kuriami ir toms temoms turi būti skiriamais ypatingas dėmesys. Taip pat reikėtų priminti, kad reikalingas konstruktyvus ir įtraukus dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos. Šis dialogas turi vykti parlamente. Ir tai tampa dar svarbiau, kadangi reikia atsižvelgti ir naujausius įvykius šioje šalyje. Serbija. Įmes, ėmėsi e, svarbių žingsnių ES integracijos keliu, taip pat atidarė pirmuosius darybinius skyrius, šiais metais vyks tarp vyriausybinė konferencija, Serbija prieimė e, demokratijos pagrindinius įstatymus ir jie bus labai svarbus bendradarbiaujant su regiono valstybėmis. Taip pat vykdo labai ambicingas ekonominės reformas. Serbija palėdė pabėgėlių krizę taip pat ir sulaukė didžiulio e, pabėgėlių antplūdžio, su kuriuo pakankamai sėkingai susitvarkė. Serbija pasiekė labai daug ir mes tikimės, kad ji tęs nuoseklės reformas, ypač teismų srityje, kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų srityje, užtikrindama e, žodžio laisvę ir įgyvendindama ekonominės reformas. Labai svarbu nelėtinti tempo ir siekti pažangos, normalizuojant savo santykius su Kosovo. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija e, turi e, derinti savo įstatymus, tačiau situacija rodo, kad politinėje sistemoje yra pakankamai daug įvairių įtakos iš išorės ir pakankamai daug korupcijos. Europos parlamento nariai Hovet, Kukan, Weigel domėjosi šios šalies situaciją ir pasiūlė sprendimus, kaip išeiti iš krizės. Politiniai lyderiai turi įgyvendinti politinius įsipareigojimus ir vykdyti skubiausias reformas etninė situacija yra labai e, e, e, netvirta ir reikia priimti tinkamus įstatymus, imtis tokių priemonių, kurios sustiprintų pasitikėjimą tarp etinių bendruomenių. Įgyveninant Birželio ir Liepos politinius susitarimus, komisija siūlo specialų planą buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, kurie, kuris padės įgyveninti to politinio birželio Liepos susitarimo nuostatas. Šis klausimas turės būti svarstomas ir po rinkimų, kurie vyks kitų metų pavasarį. Albanija. Mes sveikiname pažangą pagrindinėse srityse ir pradėjus de, stojimo dėrybas ir siekiant sustiprinti savo pastangas integracijos kelyje. Toliau reikia vykdyti teismų reformas ir kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Reikalingas labiau sisteminis požiūris į pagrindinių teisių apsaugą, taip pat autorinių teisių apsaugą reikėtų priimti įstatymus dėl komunistų režimo metu nacionalizuoto turto sugražinimo. Bosnija ir Hercegovina. Jos taip pat vykdo reformas. 2014 metais gruodžio mėnesį priimta iniciatyva leido pradėti veikti stabilizacijos ir asociacijos susitarimui birželio mėnesį ir priimti ambicingą reformų planą, pagal kurį bus vykdomos socialinės ir administracinės ir viešo sektorio reformos. Taigi šitų reformų darbo tvarkio įgyvenimas prasidėjo Liepos mėnesį, vyksta struktūrinis dialogas dėl teisės sistemos ir, žinoma, bus sprendžiami patys svarbiausi šios ryties klausimai. Mes tikimės, kad artimiausių metų bus vykdoma politikos koord, vykdomas koordinavimas ir e, taip, kaip atsitiko stojant Kroatijai. Kosovo vyriausybė taip pat ėmėsi svarbių žingsnių rūpiučio mėnesį su Belgradu jau buvo pasiektas susitarimų. Tai yra svarbių klausimų susitarimai. Tačiau šešis mėnesius po rinkimų vyko e, visiškas stagnacijos laikotarpis, nevyko jokios reformos ir dėl to Kosovas turi nenuleisti akių ir toliau gyvendinti reformas. Kartu su vyriausiai įgaliotinė, pirmininko pavaduotoja ponė Mogherini, mes pasirašėme spalio 27 dieną Strasbūre E, susitarimą. Tai buvo istorinis žingsnis ES ir Kosovo santykių srityje. Ir tai, tai pradėjome e, procesą, kurio metu bus sudaryta daugiau e, asociacijos susitarimų su Vakarų Balkanų valstybėmis. Dabar reikia laukti, kad tas susitarimas kuo greičiau įsigaliotų. Na ir galiausiai Turkija. Mes išgyvename panašias ir galimybės, ir trukdžius pabėgėlių krizę mums visiems bendra, galiu priminti, e, kad Turkijai yra teikiama pagalba e, priimti pabėgėlius iš Sirijos ir Irako. Taip pat mes parengėme bendrą veiksmų planą skirtą pabėgėliams ir migracijos valdymui. Ponas Timermansas ir aš dalyvavome dėrybose dėl to plano. Tačiau mūsų santykiai su Turkija yra platesni, jie apima ne vien tik tai pabėgėlius. Ir mes bendradarbiaujame su jais, su Turkija ir kitose sritise, pavyzdžiui, užsienio ir saugumos politikos srityje, energetikos, priekybos srityje, ekonominiai santykiai yra palaikomi su Turkija. Komisija tikisi, kad Turkijoje smurto gilėjimas sumažės ir kad ir galėsime grįžti prie e, dėrybų dėl kurdų klausimo. Per pastarosius metus buvo gana rimtų trūkumų, kurie pasireiškė teismų sistemoje, taip pat nebuvo pakankamai užtikrinama saviraškos laisvė ir teisė rinktis į asociacijas. Buvo grasinama žurnalistams, žiniasklaidos atstovams, taip pat buvo priimti tam tikri pataisimai įstatymuose, kurie pribojo žiniasklaidos laisvę. Todėl tai neigiamai paveikė e, stojimo procesą Ir mes su naujaja Turkijos vyriausybė esame pasirengę dėrėtis ir kalbėti šiais klausimais. Ir dabar mes labai vilėmės, kad dėl Kipro klausimo e, taip pat pasistumėsime į priekį ir galėsime e, žengti žingsnį pirmin ir derantis dėl stojimo su Turkija. Gerbiami parlamento nariai, kiti metai bus labai įtemptas laikotarpis, kalbant apie ES plėtrą. Mes esame aiškiai dabar įsivardyje, kokia yra situacija ir ką reikia padaryti ateinančiais metais ir ilgesnėje perspektyvoje. Visos plėtros valstybės turi dabar įgyvendinti pažadėtas reformas. Jūsų komiteto parama ir jūsų toliau palaikomi dvišaliai santykiai su stojančiomis valstybėmis bus labai svarbus. Todėl aš labai laukiu Europos parlamento reakcijos į kiekvieną e, ir ryšių su kiekviena valstybė. Dėkoju Jums už Jūsų paramą, kurią pademonstravote ankstesniais metais. Dėkoju taip pat kai kuriems konkretiems Jūsų nariams, kurie padėjo reaguoti į iššūkius šiuose valstybėse ir padėjo pasistumėti į priekį. Dėkoju visiems. Dėkoju, dabar kalbės EPP koordinatorius Preda. Ir atsakingas už Bosniją ir Hercegoviną, kuris rengia pranešimą apie šią valstybę. Dvi minutės skirime jums taip pat. Ačiū. Pirmiausia, kalbėsiu kaip koordinatorius, o po to pasisakysiu kaip pranešėjas. Taigi dabar kalbėsiu kaip koordinatorius ir norėčiau pasakyti, kad pirmiausia turiu pasveikinti Johanę Sahaną, patvirtino šį plėtros paketą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad aš matau tikrai labai gerai subalansuotą dokumentą, paketą. Aišku, sąlygos, kada yra tvirtinamas tas paketas, nėra pačios geriausios, turint omeny pabėgėlių problemas ir konfliktus kaiminystėje. Tai yra, aišku, labai dideli, dideli nemenki iššūkiai, taigi tos sąlygos tikrai nėra labai palankios. Na ir bendrai plėtros politika, kaip teigiama strategijos dokumente, yra investicija į taiką, saugumą ir Europos stabilumą. Ir tai yra ypatingai aktualu e, šiandieninėme kontekste. APP frakcija praeitais, praeitą mėnesį Madrido kongrese dar kartą patvirtino, kad labai svarbi sėkminga plėtros politika Europos Sąjungoje kad būtų išsaugota proeuropietiška dvasia šalyse kandidatėse, narystės siekiančiose šalyse, tai yra labai svarbu. EPP frakcijai tokia, tai yra būdas prisimti atsakomybę už žemynų stabilumą, puoselėti ir skatinti žmogaus teisės. plėtros politikoje kiekvienos šalies pažanga yra vertinama pagal Kopenhagos kriterijus ir, aišku, reikalinga, kad įstojimo metu būtų užbaigtos įgyventi visos reformos. Taip pat norėčiau pasveikinti ir naują metodiką, kuri yra numatyta. <clears throat> Nekartą mes to prašėme Europos parlamente ir ta metodika prisidės prie geresnio vertinimo šalių kandidačių vertinimo proceso, kalbant apie pačią šalis ir šalies piliečius. E, mane informavo, kad aš galiu pasakyti šiandien dabar ir apie Bosniją, kaip e, šešienės pranešėjas. Dėl Bosnijos norėčiau pasakyti, kad aš manau, jog pirmininkas. Ar prašyčiau neviršyti, neviršyti dviejų minučių pasisakymo laiko, nes turime tik tai valandą ir e, jeigu visi pasakys kaip koordinatoriai ir pranešėjų 4-5 minutės, kiti negaus galimybės iš vis pasisakyti, tai labai prašau e, kalbėti nelgiau nei buvo numatyta. Ačiū labai. Taigi, situacija yra geresnė šiais, e, šiais metais, nes pažangos ataskaita geresnė nei ankstesniais metais. Ir norėčiau aš pažymėti, kad šiek tiek yra žengtas žingsnis atgal vienoje srityje, tai yra žodžio laisvė. Uh, Aišku, tai nėra, nėme, nėra kažkokia tai nežymi detalė, tai yra labai svarbus kriterijus ir na, pagal komisijos vertinimą čia buvo žengta žingsnis atgal, bet bendrai, kalbant apie šalies pažangos ataskaitą, matome, kad ji sėkmingai artėja ES link. Visos politinės jėgos patvirtino bendrus įsipareigojimus, taip pat stabilizavimo ir susitarimas buvo patvirtintas taip pat. Uh, Labai svarbu, kad tokie pozityvų ženklai ir toliau būtų aiškiai matomi ir kad šalyje būtų toliau gyveninamos reformos, kad nebūtų žengiama atgal. Taip pat per šiuos metus matėme šiokių tokių politinių nestabilumų, tai aišku bus tam tikra kliūtis įgyvendinant reformą šalyje. Politinis nestabilumas ir jo priežastys buvo panaikintos, kai buvo suburta konfederacijos vyriausybė. Ir dar vienas klausimas dėl komisarui Han, dėl kandidatūrų, naujų kandidatūrų, nes daug valstybių dabar ketina e, pateikti šalies kandidatės prašymą, taigi ką Jūs apie tai manote? Ar dabar bus e, taikomos tos pačios taisyklės? vorhin zum Ausdruck gebracht, vor der äh, Beginn zwischendurch. Aš pasakiau, kaip äh, diskutuosime iš pat pradžių. Tiesiog äh, aš norėčiau pasakyti, kad kolegos turi po valandos išvykti ir mes galime kalbėti ilgiau, jeigu pagėdavote, bet atsakymų jūsų klausimų nesulauksite. Gleichzeitig. Kalbės Howet, kuris yra koordinatorius ir taip pat atstau, ir pasisakys vietoj Pirit. Ačiū, ponė Brokai. Aš pasistengsiu neviršyti kalbėjimo laiko. Visų pirma, noriu pasakyti, kad buvo pavėluota paskelbti ataskaitą šiais metais. Dėkoju komisarui Hanui už diskusijas privačiai ir dėkoju už tai, kad jis atvyko čia į parlamentą. Bet uh, nuolat vyksta vieni ar kiti veiksmai vienoje ar kitoje valstybėje ir tai, kad mes negalėjome pasisakyti prieš rinkimus Turkijoje, galima manyti, kad tai paveikė rezultatą Turkijoje. Taigi aš tikiuosi, kad tie, kurie užvilkino ataskaitos paskelbimą, dėl to gailisi. Aš e, taip pat džiaugiuosi, kad naujame e, pakete ataskaitoje yra įvertinta kiekviena valstybė atskirai ir mes palaikome tokį principą. Taip pat visiškai sutinku su to, kas yra sakoma dėl pabėgėlių krizės. Tačiau šita krizė neturėtų trukdyti ES plėtros procesui. Pabėgėlių krizę reikia spręsti, bet reikia ir toliau dirbti su stojančiamis valstybėmis. Tai reiškia, kad reikia atverti naujus dėrybinius skyrius ir panašiai. Be abejo, reikėtų galbūt skatinti atverti tuos skirius, kurie yra skirti e, žmogaus teisų apsaugai, taip pat teisinės valstybės principų taikymui ir ypatingai tai aktualu Makedonijoje. Ir jeigu ES siūlis grinų pinigų e, paramą, tai mes turime žinoti, kad to iš mūsų ir bus laukiamo. Jeigu mes norime e, glaudesnio bendradarbiavimo, tai turime numatyti ir platesnę pagalbą. Ir Aš sutinku su, su tokia komisaro nuomonė. Bet vakarų Balkanų valstybėms ir Turkijai reikia e, ilgalaikių investicijų, bet e, taip pat turime atsargiai jos skirti, kad neapsunkintume situacijos. Vakarų Balkanuose turėtume stengtis nekurstyti nacionalizmo, kad jau taip tas nacionalizmas yra linkęs ten kilti ir mes turime patys jo nekurstyti. Aš e, pritariu komisaro Junkerio plėtros pirmam paketui ir jūs turbūt žinote, kad mūsų komitetas yra tas, kuriam yra aktualiausi šitie klausimai ir mes manome, kad reikėtų laikytis E, nustatytų laiko terminų stojimo e, etapuose ir labai gaila, kad atsirado vėlavimų ir labai tikimės, kad nauji skyriai bus atverti su Serbija šiais metais, o kitais metais taip pat bus padaryta pažangos ir labai tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina irgi netrukus gaus šalies kandidatės statusą kitais metais. Nes tai būtų labai svarbu plėtros procesui ir mes labai norime, kad tas procesas nesulėtėtų kitais metais. Mano kolegės Pierį, e, ji patyrėte netikti šeimoje, norėčiau išreikšti užuojautą, bet noriu pasidžiaugti ir jos vadovavimu, sprendžiant klausimus su Turkija, nors tai buvo tikrai labai nelengva praėjusiais metais. Mūsų frakcija visą laiką palaikė Turkijos integraciją į Europos Sąjungą ir mes džiaugiamės tuo, kad planuojama atverti naujus darybinius skyrius su šia šalimi ir tikrai ragintume tą padaryti, nes mes manome, kad Turkija yra labai svarbi partnerė, taip pat ir sprendžiant pabėgėlių krizę. Ir gerai, kad buvo sudarytas ir, ir taip pat planuojant, kaip spręsti pabėgėlių krizę iš Sirijos. Noriu paklausti, kokius skyrius planuojate atverti su Turkija ateinančiais mėnesiais ir kokias perspektyvas matote ir kiek galima tikėtis, kad dėl 23-24 straipsnių skyrių jie bus atverti. Minuten. Kolega, jūs taip pat kalbėjote beveik keturias minutės. Taigi, kiti kolegos negalės gauti žodžio, jeigu ir vėliau kalbėsintieji taip elgsis. Tenok dabar. Ja, auch zuständig ist für Montenegro. Jisai atsakingas už Montenegro pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcija be jokios abejonės pasisako už ES plėtrą ir taip pat vertiname tai, kad suprantame tai, kad ji užtruks ir suprantame, kad negalime elgtis taip, lyg niekas nevyktų, kadangi ES susiduria su milžiniška krize, kalbant apie eurozoną ir galimybę dėl breksito, mano šalis pati gali išstoti iš ES ir dabar matome didžiulę migracijos krizę. Tie migrantai, ar jie būtų ekonominiai migrantai ir pabėgėliai, yra ne vien tik tai iš Sirijos, bet ypatingai iš per vakarų Balkanų maršrutą atvyksta iš tokių šalių kaip Afganistanas, Pakistanas, Eritreja, Nigerija, į pietus nuo Saharos esančios Afrikos valstybės, netgi nauja, netgi Albanija, ES šalis kandidatė, yra ketvirtoji sąraše. Na, aš nekalbėsiu detaliai apie visas valstybės, kadangi su Juotkalnyjas pranešėjas norėčiau pasakyti, kad ji padarė savo namų darbus, buvo atversti, atverti skyriai, tačiau buvo atsistino premjeras ir tai vyriausybė susidūrė su didžiuliu spaudimu ir taip pat teisės saugos institucijos susidūrė su spaudimu. Jotkalnie, kaip daugelis kitų vakarų Balkanų šalių, susidūrė su milžiniškais sunkumais, kalbant apie teismus, kovą su korupcija, organizuotais nusikaltimais ir tai yra svarbus iššūkis, kaip ir kitose kaiminėse šalyse, tokiose kaip Serbija, Kosovas ir taip toliau. Panašus politinis nestabilumas grėsė ir Makedonijai, kuri vis dar yra įstrigusi dėl šalies pavadinimo ir Graikijos veto. Ir taip pat ši šalis turi gyveninti politinės reformas, susitarimus, dėl, kuriuos pasiekėme dėl dalyvaujant ir trims parlamentarams. Ir taip pat buvo pradėtos stojimo dėrybos. Buvo rekomenduojama jas pradėti, bet kol kas dar tai neįvyko ir aišku, tai tik tai dar labiau sukuria nestabilumo šioje šalyje ir tarp etniniai santykiai yra labai gležni, turint omenyje įvairius bendruomenės, bendruomenės komponentus. Kalbant apie Turkiją, šalis problematiška, situacija pastaraisiais mėnesiais labai pablogėjo dėl žmogaus teisių, areštuojami žurnalistai ir kyla rimtų klausimų dėl teismų nepriklausomumo ir kokį vaidmenį Turkija vaidina remiant džihadistus Sirijoje ten vykstančiame pilietinėme kare. Bet vis tiek Turkija yra svarbus veikėjas ir partneris ir yra vilties, kad jis suvaidins labai konstruktyvų vaidmenį, sprendžiant ilgalaikės, ilgalaikį Kipro klausimą. Mano klausimas komisarui Hanui. Ar Turkija dabar po kanclerės Merkel ir kitų apsilankimo laikysis susidari, redmisijos susitarimo su Graikija ir priims tuos, susigražins tuos žmonės, kurie yra ekonominiai migrantai ir kurie e, pabėgo iš Turkijos ir jie bus sugražinti vėl į Turkiją. Ponas Vaigal. Ačiū, pirmininkė. Aš pasistengsiu nekalbėti ilgiau negu dvi minutės. Komisijos ataskaita, lyginant ją su ankstesnėmis ataskaitomis, yra parengta labai dramatiškomis aplinkybėmis. ES plėtra šiuo metu nėra svarbia, pati svarbiausia tema mūsų visuomenėje. Anksčiau atrodė, kad Europoje pasiekima vis daugiau pažangos ir ta pažanga bus stiprinama, tačiau dabar vis dėlto situacija atrodo kiek kitaip. Norėčiau padėkoti komisarui už jo ryštą tęsti plėtros procesus. Manau, kad komisarui pavyko atspindėti visas svarbiausias problemas susijusios su šiuo plėtros etapu. Žinoma, diskusijų toną dabar nulėmė migracijos krizė ir jos pasiekmės Balkanų regione. Iš tiesų, labai svarbu Balkanų regiono valstybėms parodyti pakankamai dėmesio tiesiog padėkoti joms už tai, kad joms pavyko įveikti tą didžiulį migracijos keliamą iššūkį. Galima kritikuoti, tai daug paprasčiau negu įsijausti į tų valstybių padėtį. Prisiminkime, kad jų ekonominė padėtis yra labai sudėtinga, ekonomika silpna. Be to, reikėtų įvertinti ir šio regiono geostrateginę padėtį. Ar šios valstybės kandidatės, būdamos mūsų kaiminystėje ir gyvendamos labai sudėtingame ES reikšmingame geostrateginėme regione, nusipelno ypatingo mūsų dėmesio Be to, buvis Jugoslavijos Respublika Makedonija įgyvendino visus piržan susitarimo reikalavimus. Svarbu užbaigti šių namų darbų įgyvendinimą, to labiau, kad komisaras suformulavo aiškias prielaidas, kurios turi būti įgyvendinamos siekiant plėtros. Ορίζω τον κύριο Χάν για την παρουσίαση της έκθεσης. Νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να σχολιαστεί... Dėkoju ponui Han, kuris pristatė ataskaitą, bet panašu, kad buvo vilkinama pristatyti šį e, klausimą specialiai. Antras dalykas, ES panašu nesielgia sąžiningai Turkijos atžvilgių. Viskas vyksta už uždarų durų, už uždarų durų yra sakoma, kad stojimo nebus, o viešai jūs Ir toliau kalbate apie tai, kad galimybių Turkijais įstoti yra artimiausioje ateityje. Kita vertus, Turkija apsimeta, kad nesupranta žaidimo taisyklių. Aš jau daugelį metų esu politikoje ir man susidaro įspūdis, kad politikoje reikia nuoširdumo ir atvirumo santykiuose su kitomis šalimis. Turime aiškiai pasakyti, ką mes manome ir kaip jaučiamės, o nebandyti bandyti diplomatinėmis priemonėmis pasiekti kitų tikslų. E, rinkimai Turkijoje. Aš stebėjau e, rinkimus Turkijoje ir turiu pasakyti, kad prie kiekvienos balsavimo apygardos buvo tankų ir ginkluotų pajėgų. Tai nėra labai tinkamas klimatas rinkimams. Dėl kurdų ES turėtų aiškiai pasakyti, savo, išsakyti savo poziciją. Ir Turkija nenori išspręsti kurdų problemos. Priešingai, jie bando stabdyti bet kokias pastangas e, turka, e, e, kurdams gauti daugiau laisvių ir teisių. Kipras. Jūs, ponė komisarė, teisingai pasakėte, kad išsprendus Kipro klausimą paspartėtų Turkijos stojimo procesas, bet aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad negalime atverti skyrių, naujų skyrių, kol nėra išspręsta Kipro problema. Mes negalime, nesurasme nei vieno politiko Kipre, kuris taikstytųsi su tuo, kad yra atidarnėjami nauji skyriai, jeigu nėra iš vis bandoma išspręsti Kipro problemą. Dėkuoju. Ähm, sehr geehrter Herr Kommissar. Gerbiamas komisarė, gerbiamas komiteto pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu nustebusi, jog nenumatome laiko arba labai mažai laiko aptarti tiek daug valstybių narių pažangos turint omenyje šių valstybių padėtį, situaciją. Tai yra visiškai netoleruotinas požiūris ir toks trumpas kalbėjimo laikas rodo, kad mes pasirinkome neteisingas procedūras, aptardami ataskaitas. Leiskite man pirmą pasisakyti, nepertraukite manęs. apie padėtį Balkanuose. Praėjusią savaitę aš keliavau per Makedoniją ir susitikau su kolegomis iš kitų Balkanų regiono valstybių. Supratau, kad jie nelabai supranta, kaip jos yra vertinamos. Ir dėl to šių valstybių kandidačių piliečiai yra nusivylę ir to nusivylimų nebegalima pakeisti būtent tas skepticizmas ES adresu tik auga. Šiandien mes gavome dokumentus, kurie yra papildoma informacija prie ataskaitų, informacija, kurią parengė žurnalistai. O jūsų pranešime aš pasigendu siūlymų kaip įveikti tą skepticizmą. Kaip bus skatinama ekonominė raida, kaip bus kovojama su korupcija ir kaip bus stengiamasi spausti, kad būtų laikomasi ES pripažintų vertybių, kadangi žiniasklaidos laisvė, susibūrimo laisvė nėra pakankamai užtikrinama šiuose valstybėse. Dėl Turkijos norėčiau paklausti, ar tai, kas dabar vyksta, yra susijęs su pabėgėlių krize, ar tiesiog grįžam, grįžtama prie dėrybų proceso su Turkija. Aš manau, kad jeigu ta ataskaita taip griežtai kritikuoja pagrindinės teisės ir demokratijos padėtį Turkijoje, tai turėčiau paklausti, kaip jūs norite atverti darybinį skyrių dėl teisinės valstybės principų. Jau jūs kalbate per daug ilgai, aš išjungsiu jums mikrofoną. Be to, Aš norėčiau paklausti, kas bus pasiūlyta siekiant užtikrinti Turkijoje vidaus stabilumą. Pone Harms, jūs taip pat turite laikytis dviejų minučių kalbėjimo laiko limito. Antra. Komisaras, kaip įprasta, padarė išimti ir atidėjo keliones ir atvyko į mūsų komitetą. Trečia, visas temas aptarsime išsamei. Pranešėjai parengs savo pranešimus ir tu, tas pažangos ataskatas ne kartą dar aptarinėsime šiame komitete, o po to ir parengsime nuomonę plenarniai sesijai manyčiau, reikėtų sutikti su procedūromis ir netikėtis, kad galutinai mes aptarsime visą plėtros procesą šiame posėdėje. Jūs turėtumėte tai dar kartą priimti domin ir nieko čia neinešinti sumaišties. Ponas Karveris, ačiū ponė pirmininkė, jeigu į kompiuterį vesime žodžius enlargement uh, strategy, pamatysime, kaip tai yra nušviesta internete. Aš suprantu, kad yra noras skatinti geresnio valdymo procesus kaiminystėje, tačiau jeigu vienašališkai yra primetama demokratija ir atskaitomybė, nieko nepasieksime ir patys tą turime daryti. Kalbant apie plėtrą, yra bandoma plėsti imperiją ir užsikovoti dar daugiau galių, tai yra neokolonijinis požiūris. Taigi mes turėtumėme patys susitvarkyti geriau prieš pridėdami naujas teritorijas į ES. Ir man kyla klausimas, ar nereiktų atsižvelgti į tai, kad santykiai su Rusija dabar yra labai sudėtingi ir turime išspręsti savo ginčius su, su Rusija. ES plėtra be jokios abejonės sustiprins ES ir Rusijos santykius. Dėl sankcijų plėtra labai sudėtinga, bandant įtraukti buvusius Rusijos priekybinius partnerius į bendrą erdvę ir kurti bendrą ekonomiką, ko mes visi norime. Jūs visuomet manote, kad ES yra galimybė užtikrinti taiką Europoje, bet man atrodo, kad dauguma politikų, kurios yra pasiūlytos, yra tiesiog tik provokacinio pobūdžio. O kalbant apie Turkiją, jau turime santykius per NATO su Turkija. Jūs, komisarė, kalbėjote apie trūkumus, kaip jie elgesi su kurdais, kad pažinėjimo žmogaus teisės ir spaudos laisvė. Tai kodėl ir nekalbame apie tai viešai, kai to, o, o mes vietoj to tiesiog sklaidomės pažadais, tai yra neteisinga. Taip pat turime suprasti, kad tik 8 procentai Turkijos teritorijos yra Europos žemynė Taigi tikrai, kodėl jie turėtų laikytis Europos idealų. Europos Sąjunga iš tiesų tik tai kenkia, atsižvelgiant ypatingai tai, kas vyksta Sirijoje. Merci, monsieur le président. Je vais maintenir. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu kalbėti nelgiau nei dvi minutės. Pirmiausia, ponė komisijos nary, norėčiau pasakyti, kad irgi esu krikščionis konservatorius, Ir dėja, tai, ką jums pasakysiu, nelabai patiks. Jūsų politika yra nevykusi dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, tai yra žingsnis, bandymas žengti pirmin. Žengėme pirmin, plečiamės, plečiamės, tačiau skubame tą padaryti ir nesuvaldome tinkamai tų procesų. Ir štai matome kokią Europą dabar, kuris susiduria su ekonominė krize, susiduria su migrantų krize. Jūsų politika taip pat yra nevykusi, kalbant ir apie demokratiją žmogaus teisės, kadangi reikia pripažinti, jog šiandieną mafijozų sistemos tose šalyse toliau klesti. Ir aišku, mūsų politika jiems yra palanki šiuo atžvilgiu. Ir tai yra dar blogiau, nes jūsų politika yra nevykusi ir dėl to, kad ji žymi Europos ir ES pabaigą. Mes kažkurio tai momentu turime susijimti ir aiškiai vykdyti politiką, kai tuo tarpu mes to nedarome. Mes turėtumėme bendradarbiauti toliau su Rusija. Rusija, kuriai taikomos sankcijos. Dėl to, kad Rusija siekia stabilumo ir saugumo vidurio Europoje. Tai yra uždarumo politika, kuri yra vykdoma. Ir dėja, turiu jums pasakyti, kad aš pagal kultūrą, civilizaciją esu europietis. Ir, ir, ir, ir norėčiau pasakyti, kad Rusija pagal savo kultūrą, civilizaciją yra Europos šalis. Galbūt su Rusija reikėtų suorganizuoti naują jaudo susitikimą ir iš naujo perdalinti Europą. Aš taip, taip supratau iš jūsų pasisakymų. Thank you, Chairman. Um, I would... Ačiū pirmininkė. Aš esu pranešėjęs Serbijos klausimų. Noriu padėkoti komisijos nariui Hanui, kad pristatė plėtros paketą ir noriu pasinaudoti progą uh, pakomentuoti ir padėkoti Johanesui Hanui už apskritai visą darbą, kuris nuveikė. Dėl pažangos ataskaitos manau, kad naujasis metodas yra tinkamas. Šitas ataskaitos ne tik tai gyrė ir kaltina valstybės, bet įvertina ir konkrečius punktus, kur reikėtų valstybėms pasistengti. Ir norėčiau dar vieną pastabą išsakyti, kadangi esu pranešėjęs Serbijos klausimų. Žinau, kaip Serbijai labai svarbu atverti pirmuosius dėrybų skyrius. Ir aš tikiu, kad tie skiriai turėtų būti atverti kuo greičiau. Tam jau atėjo laikas. Bet kai bus atvertas pirmasis skyrius, tai bus ir ta akimirka, kai prasidės tikras darbas. Ir aš esu susitikinęs, kad Serbija iš tiesų yra pasirengusi eiti keliu atvesinčiu ją į Europos Sąjungą. Ir mano klausimas komisijos nariu Hanui yra toks. Kokie būtų tolesni žingsniai Serbijos stojimo procese po to, ar iki šių metų pabaigos ketiname atverti pirmąjį skyrių? Fleckenstein. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. tenka iš tikrųjų apgailę stauti, kad skirta šiam klausimui tik tai viena valanda. Komisija tikrai neišmintingai pasilgė atidėliodama šitą terminą. Aš manau, kad laiko tikrai turime per mažai. Apie Albaniją pasakysiu tik tai trejt, tris sakinius. Teismų reforma yra svarbiausias prioritetas artimiausiame pusmetyje kartu su didelėmis partijomis reikėtų susitarti, o po to jau stengtis įgyvendinti šitą įstatymą. Prieš metus mes lankėmės su kolega Kukan Tiranoje, kalbėjome apie nusikalstamumą. Praėjusią savaitę Kitą savaitę mes su didžiųjų partijų atstovai susitiksime ir tikiuosi, kad šitą temą teks pavyks apibendrinti parlamente. Taigi šita tema labai svarbi. Wir kommen zu normalen Verfahren. Kiek liko laiko, suteiksime likusiems kolegoms pasisakyti. Pitsula, pusantros minutės. Hvala lijepo, predsjedniče. Gospodine Pove... Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Visų pirma, norėčiau pacituoti tai, ką sakėte jūs. Krizė tik sustiprino poreikį bendradarbiauti su Vakarų Balkanų šalimis. Aš su jumis sutinku. Ir dėl to aš suprantu ir naująjį metodą, kuris yra taikomas pažangos ataskaitoje vertinant kandidates ir galimas valstybės kandidates. Naujasis e, požiūris jau yra taikomas nuo 2014 metų gruodžio mėnesį vertinant Bosnijos ir Hercegovinos pažangą. Taip pažangos buvo padaryta, įsigaliojo keletas stabilizavimo ir asociacijos sutarčių, tačiau pažangos reikia daugiau. Beje, prieš keletą e, dienų e, Sarajeve buvo e, įvertinta, kiek reikės dar tų e, žingsnių. Ir bendradarbiavimas su Bosnija ir Hercegovina turėtų vykti ir parlamentiniu lygiu. Deja, nepavyko užmėgsti tokio lygio bendradarbiavimo. Bosnijos ir Hercegovinos asamblėjos viena dalis pasipriešino tokiai minčiai. Jie norėjo, kad darbo tvarkos taisyklės, kurių laikomės mes, būtų tokios pat kaip ir tos, kurių laikosi jie. o mes negalėjome sutikti su tuo, jeigu nebus bendrų e, darbo taisyklių, susitartų bendrai, mes negalėsime susitarti dėl rekomendacijų ir ne, nepasieksime pagėdavimų rezultatų. Bus suorganizuotas stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis ir aš e, tikiuosi, kad bus šitas klausimas aptartas, kad tokių blokavimo ateityje nepasitaikytų. Thank you, Chairman. <clears throat> In fact... Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, aš čia. ES plėtros politika labai glaužiai susijusi su ES patikimumu. Mes pažadėjome, pasakėme, kad palaikysime šias valstybės jų kelyje į ES. Ir tai dabar yra mūsų visų patikimumo testas, kiek mes sugebėsime laikytis šitos politinės linijos klausiau jūsų ataskaitos šį rytą ir girdėjau, kad jūs minėjote korupciją kaip ilgai besitenančią problemą kiekvienoje iš valstybių kandidačių arba kitų valstybių, kurios yra minimos ataskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu nebus išspręsta korupcijos problema, negalime tikėtis jokios pažangos tose valstybėse, joms siekiant stojimo į Europos Sąjungą. Mano klausimas jums, gerbiamas komisijos nariai, kokiu papildomų pastangų turėtume imtis, kovodami su korupcija šiuose valstybėse, tam, kad jos jau galų galę taptų pasirengusiomis. Na ir mano antrasis pastebėjimas bus dėl administracinių pajėgumų stiprinimo abiejose institucijose ir Europos komisijoje, nes man atrodo, kad e, komisija turėtų vis daugiau dėmesio skirti kiekvienai valstybei atskirai, kad galėtų suformuluoti tikslius patarimus, rekomendacijas ir jas pateikti laiku toms valstybėms, kad jos padarytų pažangos. Ir taip pat, ką, turėtų, ką reikėtų padaryti valstybėse kandidatėse, tam, kad jos galėtų laikytis joms pateikiamų rekomendacijų. Dėkui. Das nächste hat das Wort Frau Valero. Dabar kalbės kolegė Valero. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag har... Eh, Ačiū pirmininkė. Aš eh, labiau domiuosi Turkija. Ir labai gaila konstatuoti, kad mes tiesiog mėtomės tarp migracijos klausimų ir migracijos proceso plėtros. Ir e, plėtros proceso. Mes kalbame apie tai, kad mes priimsime pabėgėlius, po to siūlome juos gražinti. Visų pirma, reikėtų, žinoma, atkreipti į žmogaus teisių padėtį Turkijoje. Norėčiau, kad komisaras paaiškintų Pavyzdžiui, po rinkimų yra pateikta daugybė ataskaitų, kuriuose kalbama apie pažeidimus rinkimų metu. Tačiau būtų labai naudinga pasidomėti konkrečiais tais pažeidimais. Ir reikėtų įvertinti visus procesus, kurie vyko iki rinkimų. Taip pat reikėtų tarpininkauti išsprečiant konfliktą su kurdais. Jeigu mes šio klausimą ateityje neišspręsime, tai iš tikrųjų Turkijos ateitis bus labai miglota. E, hvala lepa, gospod predsednik. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. šių metų ataskaitose yra atkreipiamas dėmesys į labai sudėtingą politinį kontekstą. Aš pritariu kolegoms, kurie teigia, kad šitas regionas tapo dar svarbesnis Europos Sąjungai. Žinoma, aš džiaugiuosi pažanga valstybėse kandidatėse ir suprantu, uh, tas abejonės reiškimas dėl to, kad integracijos procesas vyksta nepakankamai sklandžiai ir tenka apgailostauti, kad žmonės yra nusivylę, nusivylę ir be kita ko ES politinė valia. Manyčiau, kad reikėtų atsakyti tų metodų, kurie neskatina pažangos. Reikėtų tiesiog rasti kelių, kurie mm, vestų Europos šias valstybės ES narystės keliu. Dėl Makedonijos. Iš tikrųjų, malonu, kad situacija stabilizavosi, padedant ES komisijai ir kolegoms parlamentarams įdėjus daug pastangų. Tiesiog reikėtų stiprinti šalies vidaus sanglaudą ir padėti Makedonijai artintis prie Europos Sąjungos. Nemanyčiau, kad reikėtų laukti kitų rinkimų, o tik tai jiems praėjus inicijuoti kai kuriuos dalykus. Manyčiau, dabar jau reikėtų siekti ir skatinti pažangą. Thank you, Mr. Chairman. Panas Ašubalis, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Dėkoju už išsamų plėtros politikos dokumento pristatymą, tačiau aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir paklausti, paprašyti jūsų pakomentuoti Europos kaiminystės politikos procesus, kadangi ši politikos rytis patenka jūsų, irgi jūsų atsakomybę. Mes visi sutarėme, kad ES partnerystės politika turi būti aktyvi, tai yra visiškai aišku, ta politika yra skiriama tam, kad būtų uh, kuriamos nepriklausomos stiprios klestinčios kaiminystės valstybės ir kad būtų sustiprintas mūsų saugumas ir klėstėjimas. Jūs puikiai žinote, kad kaimynų kaimynai neturėtų būti leidžiami diktuoti sąlygas, kaip ES turi bendrauti su savo partneriais. Dėl to aš nustebau, kai išgirdau ir gavau informacijos apie bendrą komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos pareigūnų apsilankymą Maskvoje, kur buvo vedamos konsultacijos dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rezultatų. Tie rezultatai, kurie bus pristatyti valstybėms narėms, tik po dviejų savaičių, kiek suprantu, lakryčio 18 dieną. Jeigu tai yra tiesa, tai ar čia tai reiškia, kad pirmiausia mes e, taikome požiūrį Rusija pirma ir Tik po to kalbame ne tik su asocijuotais partneriais, bet ir su savais. Taigi, tokia politika tikrai, kažin ar leis sumažinti įtampą. Tai bus laikoma kaip silpnumas. O silpnumas labiausiai puoselėja agresiją. Ar negalėtumėte, ponia komisijos nariai, pakomentuoti šio fakto? Ačiū. Uh... Dėkoju. Pradžioje norėčiau padėkoti komisarui Han už sudėtingą darbą, esant nelengvoms aplinkybėms ir už pasidalintus darbo rezultatus. Kaip šešėlinis pranešėjas socialistų vartų dėl Bosnijos Hercegovinos, norėčiau pasakyti, kad šiandien pozicija, šiais metais pozicija geresnė nei ankstesniais. Mes žinome iš pastarųjų įvykių, kad Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai laukia pažangos, politiniai lyderiai pažadėjo įgyvendinti ambicingą reformų darbo tvarkę, kuria bus stabilizuojama ekonomika, kuriamos darbo vietos ir gerinamas valdymo efektyvumas. Tačiau tai liks tik žodžiais, jeigu nebus imtasi konkrečių veiksmų. Lyderiams tai reiškia, kad jie turi nuo skaldančios skaldimo klausimų pereiti prie tokių klausimų, kurie puoselėtų ir skatintų politinės debatus. Taip pat reikia ir toliau kovoti su korupcija, siekti žmogaus teisų ir teisingumo bei užtikrinti laisvą nepriklausomą žiniasklaidą. Mano frakcija yra labai sunerimusi dėl Republika Srpska referendumo. Tai yra iššūkis, tai metamas iššūkis teritoriniam Bosnijos vientisumui ir taip pat nutraukiamas dėmesys nuo realių socialinių ekonominių pro problemų, su kuriomis susiduria žmonės. Socialdemokratai uh, tikisi, kad Bosnija Hercegovina bus ES dalimi ir klausimas jums komisijos nariai. Ką padarė komisija, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas ir skaidrumas sustiprėtų, kalbant apie reformų procesą? Ir kaip jūs vertinate Sirpska, Republika Sirpska skelbiamą referendumą? Ačiū. Dėkoju, dabar turiu suteikti žodį komisijos nariui. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad turėsime progų dar aptarinėti šitas ataskaitas ne kartą. Tuo labiau, kad jos yra ir išliks labai aktualios, jos išliks svarbios ir vėliau, todėl mes galėsime grįžti prie jų nekartą. Norėčiau kreiptis į nacionalinių parlamentų atstovus, kurie ne visada dalyvauja mūsų diskusijoje. Norėčiau pasakyti, kad plėtros filosofija, plėtros dėrybos yra ne tik dėrybos, gal netgi mažiau dėrybos negu ištisinis procesas, kurio metu reikia įgyvendinti tam tikrus procesus tvariai, užfiksuoti pažangą. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie korupciją šiuose valstybėse. Galbūt kitaip tariant, galima pasakyti, kad šiuose valstybėse yra pakankamai Europos standartus atitinkančių teisės aktų siekiant spręsti šią problemą. Tačiau visai kitas dalykas, kaip tie įstatymai yra įgyvendinami. Todėl mes laukiame įrodymo, kad tos uh, teisės nuostatos yra ne tik popieriuje, bet ir tinkamai įgyvendinamos, o tam prireiks pakankamai ilgo laiko, todėl teisingiau būtų kalbėti apie procesą, o ne apie dėrybas. Tas pats pasakytina ir apie kitas sritis, pavyzdžiui, apie pagrindinės teisės. Šioje srityje visos valstybės dar turi pasistengti, tai žinoma visiems Negalima pasitenkinti pagrindinės teisės užtikrinančių teisės aktų, bet reikia faktų, rodančių, kad jų laikomasi. Grįždamas prie ponios Harms klausimo, norėčiau pasakyti, kad nuovargis plėtros kontekste jaučiasi ne tik tai ES visuomenėje, bet ir tų valstybių kandidačių visuomenėse. Todėl labai svarbu išryškinti, paaiškinti kiekvienam piliečiui, kokia ES narystės papildoma nauda, nauda kiekvienam atskiram piliečiui. O tai reiškia, kad jis turi tik turėti lūkesčių, kad pagerės jo gyvenimo sąlygos, gerbuvis, taps šviesesnės ekonominės raidos perspektyvos. Pirmiausia, žinoma, mes kreipiame dėmesį į pagrindinės teisės, tačiau lygiai taip pat norime užtikrinti, kad tos valstybės ekonomiškai stabiliai vystytųsi ir kad tų šalių piliečiai būtų skatinami pagerėjusios ekonominės aplinkos likti savo valstybėse, o ne iš jų išvykti. Todėl mes turime skatinti ekonominius procesus, o tai padarius galime sulaukti poveikio ir pagrindinių teisų užtikrinimo srityje teisinė valstybė, teismų nepriklausomumas, žiniasklaidos laisvė yra papildoma paskata ir išorės, ir vidaus investuotojams, nes niekas nerizikuos savo finansais, jeigu nebus tikras, kad teismai yra nepriklausomi, jei e, žinos, kad nėra įstatymų, kurie yra paremti tarptautiniais standartais. Taigi tai yra procesas, kurį mes turime veikti, siekdami sukurti kuo geresnės, tolesnės raidos sąlygas. Beje, ir pilietinės visuomenės struktūros turi būti stiprinamos šiuose valstybėse. To galime pasiekti, pavyzdžiui, kitais metais numatydami daugiau lėšų stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, struktūras, daugiau lėšų negu buvo skiriama anksčiau. Viskas priklausys nuo konkrečių ketinimų, konkrečių projektų. Kalbėdamas apie Bosniją ir Hercegoviną, pavyzdžiui, turėčiau pasakyti, kad pilietinė visuomenė labai aktyviai dalyvauja formuojant šios valstybės politiką ir neleidžia susikurti dviem lygiagrečiai veikiančioms visuomenėms. Viena politinė partijų visuomenė, o kita e, visuomenių organizacijų, įvairių struktūrų e, visuomenėje. Bosnijoje, Hercegovinoje situacijoje, e, visuomenėje nėra tik tai vyrų, moterų visuomenė, jie yra labai spalvinga, labai įvairi, todėl įvairių visuomenės sluoksnių atstovai turėtų būti parlamente. Be to, vadovų taryba prieėmė sprendimą dėl Turkijos tęsti dėrybas siejamas su rezultatais. Manyčiau, kad šitas sprendimas nepakeistas, jis išlieka galioti ir siekti konkrečių rezultatų dėrybose, o po to jau įvertinti konkrečią padėtį. Be to, turėčiau pripažinti, kad dabartinė pabėgėlių krizė mūsų santykius su Turkija šiek tiek paveikė. Europai Turkija yra labai svarbus partneris, labai svarbus geostrateginis partneris ir mes Turkijai esame svarbiausias ir patikimiausias, prognozuojamiausias ekonominis partneris Turkijai. Ir todėl, jeigu mes atsiribosime nuo kitų aspektų, tai vis dėlto mes turime konstatuoti, kad ES ir Turkija turėtų siekti kuo glaudesnio bendradarbiavimo. O tai bus galima padaryti įgyveninant veiksmų planą, o kadangi aš pasakiau, jog turiu užvykti, tai pasakysiu, kad su kolega Timerman skrendu į Ankarą, kad galėčiau po rinkimų vėl pra, pratesti darybas. Kai kalbama apie darybas dėl narystės arba dėl vizų režimo liberalizavimo, tai turėčiau aiškiai pasakyti, kad negali būti numatytas koks nors ypatingas sprendimas vienai valstybei, kadangi reikia įgyvendinti konkrečius dalykus, kurie atitinka ES standartus. Kai kalbame apie vizų režimo liberalizavimą, nematau jokių galimybių nei įsteigus stebėsinos sistemos, nei įdėgus konkrečių priemonių Turkijoje sulaukti kokiu nor, kokiu nors palankaus vertinimo ataskaitoje. Dabar darybų metu mes aiškiai teigiame, kad abiem šalims panorėjus galima šitą procesą paspartinti. Pavyzdžiui, tokias ataskaitas galime teikti du kartus per metus. Ir stebėti pažangą padaryta per vienerius metus. Pavyzdžiui, biometrinių pasų įdėgymo proceso stebėjimas, tam tikros įrangos įdėgymas nevyksta per vienerius metus, tačiau šios procesus galima paspartinti. Tas pats pasakytina ir apie plėtros darybas. Aš manyčiau, tuo metu kai vyko labai sklandžios stojimo dėrybos su Turkija, mes iš tikrųjų konstatavome, kad pažanga buvo ženkli. O dabar šitas procesas sulėtėjo ir pasuko kryptimi Turkija ta tokia kryptimi, kuri mums nėra visiškai priimtina. Todėl rengiantis 23 ir 24 dėrybinių skyrių atidarimui. Tie skyriai yra labai svarbus, iš esmės patys svarbiausiai ir jie turi paskatinti Turkiją imtis esminių pokyčių, užtikrinant pagrindinės teisės. Sakydamas kolegai iš Kipro, norėčiau pasakyti, kad mes puikiai suvokėme politinę situaciją, tačiau kalbėdamas aš pasakiau, jog dabar vykstančias diskusijas su Turkija vertiname palankiai ir tikimės, kad šitos diskusijos baigsis sprendimu dėl referendumo ir jeigu viskas vyks taip, kaip mes pagėdaujame arba įsivaizduojame, tai tie įvykiai gali pagreitinti stojybos procesus, stojimo procesus su Turkija. O šiuo metu mes rengiamės komisijos struktūrose, o pats sprendimas dėl kitų dėrybinių skyrių atidarimo bus priimamas tik tai vieningai pritarus vadovų tarybai. Taigi mes turime laikytis žaidimo taisyklių, kurios yra įprastos. Visi plėtros skeptikai turėtų žinoti, stojimo dėrybės, dėrybos yra pats tinkamiausias svertas skatinti procesus, kai darybos vyksta, mes turime įvairiausių svertų veikti situaciją, tačiau kai baigėsi darybos, tie svertai jau tiesiog yra išleidžiami iš mūsų rankų. Mes iš tikrųjų norime aiškiai pasakyti, kokia perspektyva laukia tų valstybių piliečių. Nenorime nieko stabdyti, o darybose su Serbija tikimės šiais metais atverti pirmąjį darybinį skyrių, o po to reikėtų galvoti ir apie 23-24 tai darybinius skyrius, kada juos būtų galima atverti. Norėčiau Kukun padėti už bendradarbiavimą su mm, Albanija. Aš tikiuosi priimtino sprendimo artimiausių metų. Tiesiog raida šioje valstybėje yra pakankamai palanki. Aš sakiau, kad dar turėsime progų aptarinėti atskiras ataskaitas norėčiau kolegai iš Lietuvos pasakyti, kad ir jūsų valstybė, ir apskritai visi demokratai puikiai supranta, jog reikia kalbėti su kiekvienu, turėti kontaktų, neuždaryti kelių, nesudeginti tiltų. Todėl mes turime ieškoti dialogo galimybių su kaimynais ir galvoti apie tolesnių santykių raidą. Jeigu išorės veiksmų tarnyba ir kiti kolegos dalyvavo pokalbiuose Maskvoje, tai jie darė tai, ką mes kaimynai darome su savo kaimynais. Tiesiog mes pristatėme savo dokumentą dėl atnaujintos kaiminystės politikos ir paprašėme jų nuomonės. E, nuomonės, kurią gavome iš įvairiausių šalių ir suinteresuotų šalių grupių. Tokių buvo apie 250. Dėkoju Jums už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Šiandien su Jumis Kaip pirmininkas sakė, šiame komitete turėsime pakankamai progų aptarti atskirų šalių pažangos ataskaitas, pakalbėti apie mūsų kaimynus. Dar kartą norėčiau padėkoti už išreikštą paramą mūsų politikai. Dėkuoju. Dėkojame komisarui. Aš dar turėčiau pagalvoti, ką reiškia šita savoka parlamentarų dekriminalizavimas. Tiesiog na, norėčiau padėkoti komisarui. Manyčiau, ir nacionalinių parlamentų atstovams buvo įdomi šitą informaciją. Äh, Berichterstatter so schnell wie möglich mit. Dabar svarbu pranešėjams imtis darbo ir renkti pranešimus apie ataskaitas, kurios bus aptarnėjimos komitetuose. Gal ponia Harms taip pat klausysis, ką aš sakau, kadangi aš kalbu apie tolesnius mūsų planus. Tai kad e, valstybės kandidatės, jų piliečiai pavargo laukti. Manyčiau, kad reikia dar kartą konstatuoti, jog narystės perspektyvos atsiveria tada, kai yra pasiekiama ir konstatuojama pažanga, kai yra atliekami nauji namų darbai. Namų darbai. O šitos ataskaitos turi padėti tų šalių atsakingiams asmenėms ir visuomeniai susivokti, kas dar turi būti nuveikta. Būtent šitas aspektas diskusijoje kartais praslysta pro ausis. Politinėmis priemonėmis negalima visko įveikti, reikia imtis praktinių žingsnių. Todėl tikiuosi, kad tolesnėse diskusijose aptarinėjant atskiras valstybės nares, tai bus suvokta. Šitų ataskaitų tikslas būtent toks ir yra. Dėkuoju komisarui už tai, kad vyko susitikti ir pasikeisti nuomonėmis su mumis. Dear colleagues, could you please take the seat? Gerbiami kolegos, prašyčiau susėsti, tęsime darbą. May I just ask everyone to... Norėčiau paprašyti visų susėsti ir prašyčiau tylos. So we are continuing today's uh, meeting. Taigi tęsime šiandienos užsienio reikalų komiteto posėdį, į kuris kartu yra ir tarp parlamentinis posėdis, kadangi lankosi pas mus mūsų draugai ir svečiai iš nacionalinių parlamentų, kuriuos labai nuoširdžiai sveikiname. Turime progą aptarti kelis klausimus, kurie bus aptariami ir šį rytą, ir po pietų. Norėčiau tiesiog priminti labai vaisingą posėdį Luksemburgė rugsėjo pradžioje, kur buvo aptarta daug svarbių klausimų, pavyzdžiui, saugumas, migracija, plėtra, prieglupščio prasytojai, apskritai bendrai ES užsienio ir saugumo politiką. Taigi pradėsime savo bendrąją sesiją apskeisdami nuomonėmis apie migraciją iš Vakarų Balkanų. Kaip žinote, tai yra labai svarbi tema ir labai jautri tema, kuri yra labai glaužiai susijusi su plėtros paketu, kurį komisijos narys Hanas šį rytą mums pristatė ir kurį patvirtino komisija, kadangi Makedonija, Serbija, yra tos valstybės, kurios yra labai stipriai paliestos šitos aktualijos. Ir mes turime jų vyriausybės atstovus čia šiandieną. Spalio 8 dieną Luksemburgė vyko aukšto lygio konferencija, buvo skirta rytų viduržėmio jūros ir vakarų Balkanų migracijos keliams, buvo priimto 16 punktų e, išvados ir buvo patvirtinta, kad migracijos klausimus reikėtų spręsti europiniais būdais ir ES turėtų teikti tiek finansinę, tiek teisinę pagalbą susisiems šalims. Ir kriziai vystantis toliau iškilo naujų kliūčių, su kuriamis susidūrė pabėgėliai keliaudami į ES ir tuomet buvo sušauktas spalio 26 dieną neįlinis susitikimas, jį sušaukė komisijos narys Junkeris paprašytas ponios Merkel ir visi šitie susitikimai gali būti laikomi pastangomis ES ir komisijos e, padėti toms šalims, kurios yra pradėjusios ir dalyvauja plėtros procese ir per septynės savaitės daugiau negu 350 tūkstančių pabėgėlių ir prieaušio prašytojų perėjo per, vien per mano valstybę. E, mes turime su mumis pona. E, vakar pas mus laikėsi Pieras Vimontas, kuris e, mums pristatė, kas buvo nuspręsta ir aptarta valeto sustikimo metu. Ir kaip dabar organizuosime debatus. Visų pirma, steiksime žodį kvestiniams pranešėjams, leisime jiems pasisakyti nuo 8 iki 10 minučių. Kiekvienam bus suteikta. Sveikinu visus atvykusius. Nematau pono Poposkio čia. Jis turi įvairius pareigojimus už žiniasklaidą, bet mm, aš labai tikiuosi, kad jūs neprieštarausite, ne, ne, ne jeigu žodį suteiksiu Roksandai Ninčic, kuri yra Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė, po to prie mūsų prisijungs ponas Nikola Poposkiu. Taip pat e, Turkijos užsienio reikalų ministerijos migracijos prieglopščio ir vizų klausimų skyrios generalinio direktoriaus pavaduotojo norėčiau pasveikinti, taip pat Junktinių tautų vyriausiojo komisaro pabėgalių klausimais. E, generalinio direktoriaus pavaduotojas Esenas Altugas lankosi čia, po to suteiksiu e, žodį ponui Kristianui Leflerui, kuris yra Europos išras veiksmų tarnybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. O dabar žodis teiksiu ponė Ninčič. Roksanda, prašau. Dėkui. Ačiū už tai, kad surengėte tokį susitikimą. Ypatingai dėkoju už tai, kad jūs mums parodėte, kad ES yra ta šalis, kur, ta vieta, kurioje dar yra džentelmenų. Aš pasistengsiu neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Dauguma kolegų, turbūt, kurie stebi poslinkius regione, žino, kad Serbija yra gana sudėtingoje padėtyje, nes ji yra tarsi suspausta tarp ES valstybių narių, kurios yra e, migrantų kelyje iš vakarų Balkanų ir į Serbiją keliauja migrantai iš vakarų Balkanų, norėdami per ją patekti į kitas ES valstybės narės. Taigi mes esame ne vien tik tai tranzitinė valstybė vakarų Balkanų kelyje, bet dar ir esame suspausti ir tarp kelių ES valstybių narių, kurios, į kurias atvyksta ir iš jų išvyksta migrantai. Nuo šių metų pradžios mes sulaukėme beveik 400 tūkstančių migrantų ir pabėgėlių prašytojų ir juos priglaudėme. Per pastarąsias porą savaičių 9 tūkstančiai su viršum žmonių atvykdavo kiekvieną dieną ir per pastrosius mėnesius tie skaičiai nuolat augo. E, anksčiau skaičiai buvo 3-4 tūkstančiai per dieną, po to 5-6 tūkstančiai, o dabar, kaip sakiau, jau beveik 10 tūkstančių žmonių per dieną atvyksta. Be abejo, nedidelis procentas atvykstančiųjų nori prašyti prieglapšio mūsų šalyje, nes e, visiems yra aišku, kad jie visi nori keliauti toliau į vakarų ir šiaurės Europą. Su kokiais iššūkiais susidurėme, esant tokiai situacijai? Jeigu visai sąžininkai kalbėčiau su jumis gerbiami Europos parlamento nariai, tai turiu pasakyti, kad tie iššūkiai mums yra per dideli, mes jais nesusidorojame. Nepaisant to, mes visais tais mėnesiais iki pat dabar su migrantais ir pabėgėliais elgėmės žmogiškai, gerbėme jų orumą, nebuvo jaučiama jokių priešiškų nuostatų imigrantų atžvilgių nei tarp paprastų gyventojų, nei vyriausybėje, nes vyriausybė mano, kad būtent taip reikėtų elgtis su migrantais ir prieglašio prašytojais, pabėgėliais ir prieglašio prašytojais, kol ši krizė tęsis ir mes parodėme, kad galime būti ir esame ir turime būti sprendimo dalis, nesame problemos dalis. Na ir dar keletą konkretesnių faktų apie tai, kaipgi atrodo padėtis. Dauguma migrantų atvykstančių į mūsų teritoriją yra užregistruojami, jiems yra suteikiama apgyvendinimas, maistas, ir taip pat pirminė medicinos priežiūra yra suteikiama. Nėra užregistruota nei vieno išpolio prieš migrantus mūsų šalyje. Vyksta vien tik tai kovos ar nesudarimai ir konfliktai tarp pačių migrantų, tarp skirtingų jų grupių. Ir įvairios organizacijos taip pat pripažįsta, kad situacija iš tikrųjų yra tokia. Mes dedame didžiulės pastangas, kaip galėdami geriau organizuoti mm, veiksmus tokioje situacijoje, dairomės ir kaimininės valstybės, žiūrime, kaip elgėsi kitos šalis susidurinčios su panašiom problemom. Ėmėmės visų priemonių, kokių tik prireikė. Yra įkurta darbo grupė ministerijos lygių, jie sprendžia mišrios, mišrių migrantų srautų klausimus. Taip pat esame parengę reagavimo planą, jeigu atvyktų dar didesnis migrantų srautas. Ir dabar yra 11 prieimimo ir apgyvendinimo centrų rytų, pietų, šiaurės ir vidurio Serbijoje. Vis tik tai iš finansinės pusės žiūrint, šis migrantų srautas mums yra tikrai milžiniška našta Serbijai. Ir manau, kad turbūt reikėtų jums priminti, kad nuo tada, kai 10-ame dešimtmetyje suskilo Jugoslavija, pas mus dar tebėra 40 tūkstančių pabėgėlių iš Bosnijos ir Kroatijos ir maždaug 200 tūkstančių uh, iš Kosovo žmonių, kurie yra uh, e, šalise perkelti. Ir mes turime pasirūpinti ir jais. Iki šiol išleidome, leidome lėšas iš savo biudžeto, daugiau negu 500 tūkstančių eurų iš e, tų lėšų, kurios yra skirtos migrantams ir pabėgėliams. Ir kitais metais planuojama e, iš tos biudžeto eilutės išleisti dar 490 tūkstančių eurų maždaug. Yra skiriamos ir kitos lėšos, kurios yra skiriamos, bet jos iš pradžių nebuvo suplanuotos e, tai yra Raudonojo kryžiaus lėšos, ar kariuomenės, policijos lėšos, taip pat bandome padėti nevyriausybinėms organizacijoms, tai yra daroma kiek, kiek tik įmanoma ir todėl mes norėtume kreiptis į jūsų garbingą instituciją ir paprašyti paieškoti galimybių e, biudžetinę paramą suteikti Serbijai. Ir esu tikra, kad ir kitos valstybės irgi panašioje padėtyje, nes kitaip aš nežinau, kaip mums toliau reikės tvarkyti su tokio masto krize. Be abejo, esame labai dėkingi Europos komisijai už 10 milijonų eurų, e, kurie buvo paskirti Serbijai ir Makedonijai. Ir dar 7 milijonai eurų buvo skirta humanitariniai pagalbai. Šitų lėšų dar mes kol kas nesame gavę Ta, ir be to jų dėje tikrai nepakaks esant tokiai padėčiai kaip dabar. Ir be to nepamirškime, kad artėja žiema, taigi lėšų reikės dar daugiau, nes ir, ir migrantai, ar pabėgėliai e, tikėtina, kad užsibus mūsų šalyje vien ar dviem dienom ilgiau negu likdavo iki šiol. Taip pat nepaslaptis, kad e, kai kurios iš mūsų kaimynių šiame mūsų regione, kurios yra tranzitinės šalis, gavo 20 kartų didesnį, didesnę paramą iš ES dėl to, kad yra ES e, valstybės narės. Nors e, kiek nors jos tikrai ne 20 kartų aktyviau dalyvauja sprendžiant pabėgėlių krizę. Ir mes esame labai sunerime. Ir norėčiau išreikšti padėką ponui Hovitui už tai, kad jis paminėjo ankstesnių diskusijų šioje salėje metu, kad buvo priimtas sprendimas paskirti 10 procentų iš EPA fondo lėšų, kurios buvo skirtos įvairioms reformoms, stojančiose valstybėse. Tas 10 procentų lėšų bus skiriama spręsti migrantų krizę. Jeigu visai atvirai kalbėčiau, tai noriu pasakyti, kad mes jaučiamės baudžiami už tai, kiek daug pastangų mes dedame. Jūs visi žinote, kokia yra mūsų ekonominė padėtis. Ir dabar atrodo, kad mes turime būti tarsi auka tos migrantų krizės ir turime tarsi užbausmę ją spręsti. Tokiu mastu, kokie, kokiu privalome tai daryti dabar. Tai norėčiau paraginti jūs peržiūrėti tokią laikyseną. Ir taip pat galiu e, paminėti, kad daug pabėgėlių turės leisti žiemą vakarų Balkano migrantų uh, maršrute ir aš jau toj baigsiu. E, mes esame įkūrę e, konsultacijų kanalą, kuris yra skirtas regiono valstybėms ir mūsų su Kroatijos vidaus reikalų ministerija ypatingai glaudžius ryšius palaikome, nuolat keičiamės nuomonėmis, taip pat gyvendiname įvairias priemonės kartu su kitomis kaiminėmis valstybėmis. Na ir kadangi jau praėjo 10 minučių ir 14 sekundžių, tai aš jau savo pasisakymą baigsiu. Dėkoju uždėmesi. Madam Minčič, na. No... Dėkoju, ponė Minčič. Dabar žodis iškart Makedonijos um, užsienio um, reikalų ministrui, ponai Popovskijai. Ačiū už galimybę pasisakyti. Man atrodo, tai yra laikų surinktas renginys, atsižvelgiant į poslinkius ir įvykius ir ypatingai atsižvelgiant tai, kad, kaip sakė komisaras Han, kyla pavojus, kad plėtros procesas bus siejamas su migracijos krize ir niekas nenorėtų čia dėti lygybės ženklo. Norėčiau trumpai pakalbėti apie iššūkius, su kuriais susidurėme. Pirmiausia yra šalių, kurios yra arti šaltinio, čia Turkija, Libanas, Jordanija, kurios priima uh, daugiau nei milijoną žmonių. Ilgalaikių pagrindų Turkija, man atrodo, daugiau nei 2 milijonų žmonių turi dabar savo teritorijoje. Taip pat yra šalių, kurios priima juos kaip galutinės, galutinis e, tikslas kelionės, pavyzdžiui, Vokietija, kartu su Austrija, Švedija, Belgija, daugiausia tai yra vakarų, šiaurės Europos e, valstybės. Čia yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie tikisi ten ilgam įsikurti. Ir taip pat esame mes, tai yra šalis, tranzito šalis, iš kurių yra ES valstybių narių ir nepriklausančių ES. Ir šioje grupėje nepriklausančios ES valstybės yra labiausiai pažeidžiamos dėl kelių priežasčių. Ne tas pats yra su šimtais tūkstančių žmonių susitvarkyti, kurie keliauja per, per tavo šalį, kaip tu turi ES priemonės ir visiškai kitaip yra, kai tų priemonių neturi. Ir aš manau, kad kalbant apie skaičius, tai mes pusę milijono pasieksime, kalbant apie tranzitu vykstančius žmonės per Vakarų Balkanų kelią šiais metais. Pusė iš jų maždaug per pastarus keletą mėnesių kirto Makedoniją, daugiausia Sirijai, bet taip pat žmonės iš Afganistano, Irako, Pakistano, Bangladešo, Somalio, Somalijos ir kitų vietų. Didžiausias iššūkis yra tas, kad labai sudėtinga įvertinti motivacijas. Yra žmonių, kurie bėga nuo konfliktų, tai yra tie žmonės, kurie, kuriems tikrai labiausiai reikalinga mūsų pagalba, bet yra ir ekonominių migrantų ir čia labai sudėtinga daryti skirtumus tarp jų, juos atskirti. Na, rizika, su kuria susidurėme, čia tai, tai susijęs su saugumu. Nepaslaptis, kad buvo nemažai uh, užsienio kovotojų, kurie buvo infiltruoti į tas grupės. Mes kalbame, aišku, ne, apie nedidelį skaičių tokių kovotojų, bet vis tiek jų keliama grėsmė yra tikrai nemenka. Juolab, kad reikia registruoti ir detaliai viską sutikrinti. Taip pat redmisijos rizika. Makedonija gavo prašymus iš įvairių valstybių narių dėl, dėl redmisijos, kalbant apie žmonius, kurie keliauja per Makedoniją Ir dažniausiai tie žmonės yra tiesiog užregistruoti Makedonijoje, niekur kitur. Tiesiog nėra aišku, iš kur jie yra ir yra prašymai juos susigražinti. Makedonija yra šalis, kuri neturi prieigos prie jūros ir tikrai kokią grėsmę tai kelia visai sistemai, bandant užtikrinti saugius kelius ir susitvarkyti su tais prieglopščio prašytais yra tikrai sudėtinga, jeigu tie prašymai bus masiniai. Taip pat prašymas uždaryti sienas, kuriam laikui ar pasieksime tų tikslų. Toliau kalbant apie sprendimus, mes ėmėmės žingsnių savo ruoštų, kurie akivaizdus, mes užtikriname didesnius pajėgumus laikinam buvimui, taip pat e, prieglopšio prašytojams suteikiame tam tikras paslaugas, turintame, kad jų yra nedaug, jie vis tiek keliauja toliau į šiaurę, daugiausiai į Vokietiją ar kitas vakarų Europos šalis. Ir taip pat buvo nemažai konferencijų surinkta apie finansavimą, draugai iš Serbijos minėjo tą tokią savoką, kad tai gali suvalgyti EPA finansavimo lėšas, tačiau tokios konferencijos susitarimai tikrai ne, nenumatys mums ilgalaikio sprendimo. Ir tai reiškia, kad valstybinės institucijos dabar tikrai ima tą visą naštą, dešimtys milijonų eurų tai kainuoja. Aišku, daug pastangų turime, turime imtis palei ES išorės sienas, geriau kontroliuoti tas sienas, karštų taškų sistema panašu irgi yra čia labai svarbi. Taip pat suprantame, su kokiais sunkumais susiduria ES šalis, kurios yra paliai išorės sienas. Niekas nesako, kad lengva susitvarkyti su tokia situacija, pavyzdžiui, kaip Graikijos salose, kur migrantų daugiau negu vietos gyventojų matyti yra. Taip pat mes manome, kad e, mes savo atveju, vietoj to, kad nusimestumėme atsakomybę, turime galvoti apie tai, kaip, kuo galima arčiau prie šaltinio spręsti tą problemą. Ir mes manome, kad Frontexo dalyvavimas palei mūsų sieną bus labai svarbu, būtų labai svarbus žingsnis į priekį, bandant susitvarkyti su situacija. Dabar mes dvišalių pagrindų viską darome ir aš norėčiau pabrėžti, kad bendradarbiavimas su Graikija pagerėjo šioje srityje, juolab, kad buvo taikomos pasitikėjimą skatinančios priemonės, bendradarbiavimas su Serbija labai geras ir produktyvus buvo nuo pat pradžių, be jokios abejonės mums lengviau tą daryti, nes čia kalba eina apie žmonės, kurie atvyksta iš Makedonijos į Serbiją. Tas pats yra su Graikija, tai yra Graikija susiduria tokia, tokia pačia problema iš mūsų pusės, nes iš Graikijos kertama siena į Makedoniją. Taigi niekas neturi iliuzijų, kad pavienės šalis galės susitvarkyti su tokiais iššūkiais, jeigu nebus imtasi veiksmų, bandant sureguliuoti konfliktą Sirijoje ir kovoti su tokių migrantų srautų priežastimis. Atsakomybės nusikratimas tikrai nėra palankus požiūris, nes buvo minimi atitinkami centrai, kad tai, kas nepadaryta valstybės narėse, kad būtų galima padaryti šalyse kandidatėse ar potencialiose šalyse kandidatėse, taip, mes esame toje pačioje situacijoje ir mes negalime su iššūkiu susitvarkyti be ES paramos, tačiau girdėjau būkštavimų e, dėl plėtros iš Europos parlamento narių pusės šiandieną, tai aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mano manimu dabartinė migrantų migracijos krizė yra signalas, rodantis, kad mums reikia Balkanų šalių kaip ES narių anksčiau ar vėliau, Ir vietoj to, kad sakytumėme, kad žmonės nusivylė ankstesnė plėtra ir kad tai turėtų būti argumentas, kuris pra, prailgintų tą stojimo procesą arba jį stabdytų, kalbant apie Balkanų šalis. Mes tikrai esame pasirengę dalintis naštą ir aš nemanau, kad e, turime kokių tai kitų alternatyvių variantų, bet neturėtumėme to, kas yra svarbiausia Europos Sąjungai Tai yra taika ir stabilumas laikyti kaip savai nesuprantamo dalyko. Ir aš tikrai teigiu, kad mūsų šalis palaipsniui nuo šiaurės e, uždarinės sienas ir kad nesitęs migrantų srautai iš pietų. Ir manyti, kad Makedonija ir Serbija kelis mėnesius galės susitvarkyti su našta, kad turint omenyje, kad 7 tūkstančiai žmonių kasdien kerta mūsų sieną, mūsų atveju iš ES valstybės narės, tai čia tikrai tai, tik tai dar labiau skatina problemą. Ir dar viena mūsų pastaba, taip, reikia dalintis naštą, bet negalime nusikratyti atsakomybės, kasdien padaryti Ir aš tikiuosi, kad bus išgirstas, išgirsti šie žodžiai ir kad mes galėsime sustiprinti savo bendradarbiavimą, kuris yra gan produktyvus. Norėčiau padėkoti komisarui Hanui ir visai Europos komisijai už tai, kad ieškoma įvairių būdų, kaip būtų galima padėti mūsų šalims, kurios susiduria su šiuo iššūkiu. Ačiū. Much, minister. Dėkoju ministrui Poposkijui. Dabar žodis poniai Esen Ertiuk. Migracijos prieglopščio ir vizų klausimų departamento pavaduotojai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad Turkija buvo pakviesta aptarti migracijos klausimus. Aš kalbėsiu apie tris aspektus - Turkija ir migracija, naujausias patirtis įveikiant krizi, Sirijos krizę ir ES ir Turkijos bendradarbiavimas. Turkija yra valstybė, kurią palėtė nelegalios migracijos rautai kaip tranzito valstybė. Visi puikiai supranta, kad kilmės valstybės jau patyrė tokius migracijos rautus e, paskutinėme e, praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai daug migrantų buvo nukreipę savo akis į Vokietiją. Vokietijoje ir kitose ES valstybėse migrantai sudaro labai didelę visuomenės dalį daug per Turkiją atvykstančių ir iš Turkijos atvykstančių asmenų prašo prieglopščio kitose valstybėse. Tai kartais įgauna ir masinį pobūdį. E, dėl savo padėties Turkija buvo visata migracijos e, e, srautų traukos vieta. Dabar mes keliems milijonams e, pabėgėlių su jungtinių tautų vyriausiųjų galiotinio tarnyba e, suteikėme humanitarinę paramą. Mes e, tiesiog norėtume, kad kiekvienas gautų paramą iš tarptautinės bendruomonės, kurios nepakako įveikiant Sirijos krizė. Mums tenka bendra atsakomybė kylanti iš tarptautinės teisės ir taip pat iš humanitarinių samprotavimų. Pastaruoju metu mes susidurime su ypatingu migrantų antplūdžiu, tačiau turime pasakyti, kad mes turime sukaupę pakankamai daug patirties įveikiant tokias krizės. E, Sirija visada kėlė pakankamai daug problemų regiono valstybėmis, kadangi daug prieglupščio prašytojų peržengdavo savo valstybės sienas ir dabar 60 milijonų galima skaičiuoti migrantų, kurie vienaip ar kitaip atsirado mūsų teritorijoje arba per ją perėjo. 300 tūkstančių žmonių žuvo Sirijoje ir milijonai paprašė prieglopšio kaiminėse valstybėse, apie tai 4 milijonai. 2,2 milijonai Sirijos pabėgėlių dabar yra Turkijoje, o tai yra maždaug 50 procentų pabėgėlių iš Sirijos. Todėl mes turime turėti pakankamai daug galimybių kad padėtume šiems žmonėms. 260 tūkstančių sirų yra išskirstyti 20, po 25 uh, e, pabėgėlių centrus. Jiems yra skiriamas maistas, taip pat ir įvairiausios paslaugos, mokymosi paslaugos, taip pat ir psichologinė pagalba. 2 milijonai piliečių, Sirijos piliečių gyvenantis netokiose stovyklose taip pat gauna mūsų paramą, taip pat ir medicinės paslaugas. 110 kūdikių kasdien gimsta vidutiniškai šiuose stovyklose. 8 milijardai JAV dolerių yra skiriama įvairioms paslaugoms, kurios yra siūlomos tiems pabėgėliams. Mes gauname iš tarptautinės bendruomenės paramą, tačiau ji sudaro tik tai pusę milijardo Junktinių Amerikos valstybių, valstybių dolerių. Per pastaruosius mėnesius sirų skaičius, kurie siekia apsaugos ES valstybėse ir pasiekė viduržėmės jūros regioną, padidėjo Turkijos pasienio tarnybos pateikė štai kokius duomenis. 75 tūkstančiai migrantų buvo sulaikyti Agėjo jūros pakrantėje ir buvo gražinti į, by... sugražinti į Siriją. Be to, 5 milijonai eurų e, pasienio tarnyboms kainuoja jų veikla per mėnesį. Mes turime labiau stengtis siekdami išvengti žmonių žučių jūroje. Galvodami apie bendradarbiavimą tarp Turkijos ir ES reikėtų sakyti, kad jis buvo visuomet sėkmingas kovojant su nelegalia migracija. Mes su komisija palaikėme nulatinius kontaktus, taip pat koordinavome savo polici, politikos aspektus, aptarnėjome aktualiausius klausimus. Sustiprintas bendradarbiavimas su Frontex buvo pradėta ir po to mes galėsime pasveikinti ir agentūros padalinį Ankaroje. Be to mes su ES pasirašėme redmisijos susitarimą ir pradėjome vizų supaprastinimo procesą. Šitas procesas yra labai svarbus dabar, nei bet kada. Įvertinant situaciją mūsų regione, reikia suvienyti pastangas ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Turkijos ir ES. Šiame kontekste labai svarbu įgyvendinti readmisijos sutartį ir taip pat sustiprinti dialogą dėl vizų režimo supaprastinimo, kad galėtume veiksmingiau kovoti su nelegale, neteisėta migracija, o teisėtos migracijos srityje mes imsimės tų priemonių, kurios yra numatytos e, visų dialogo kontekste. Turint omenyje šią humanitarinę krizę ir 2011 metais kovo mėnesio prasidėjusią krizę Sirijoje, Turkija buvo ne viena tačiau ji vaidino labai svarbu vaidmenį sustabdant pabėgėlių srautus nukreiptus link ES. Labai svarbu suprasti, kad reikia e, tolygiai paskirstyti ir atsakomybę, ir tenkančią naštą. Todėl siūlyčiau štai kokius dalykus. Pirmiausia, mes tikimės, kad ES įsipareigos dėl konkrečių žingsnių e, perkeliant 160 tūkstančių pabėgėlių. Tai bus pirmasis žingsnis. Taip pat apsaugą reikėtų pirmiausia skirti tiems, kurie bėga nuo karo ir persekiojimo. Po to reikėtų įsigilinti į neteisėtos migracijos priežastis, tai yra ekonominė, politinė, ekonominis, politinis nestabilumas, karai, konfliktai, žmogaus teisų pažeidinėjimai kilmės valstybėse. Toliau reikėtų tęsti finansinę paramą, kad būtų galima uh, bandyti paveikti tas pabėgėlių srautų priežasis kilmės valstybėse. Yra pažeidžiamų visuomenės grupių, kurioms yra reikalingas tvarus sprendimas tarptautinės teisės kontekste. Be to reikėtų turėti omenyje kad 600 tūkstančių sirų vaikų yra Turkijoje ir 400 tūkstančių iš jų nelanko mokyklos, kai kurie atvyko 12 metais į Turkiją ir nuo to laiko jie negalėjo gauti jokio mokymo. Dar kartą miniu šitą faktą, tačiau reikėtų nepamiršti, kad būtent šių vaikų ateitis yra labai labai liūda. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad redmisijos sutartis galėtų būti taip pat taikoma šiame procese, kadangi krizė Sirijoje tęsiasi, galime tikėtis papildomo migrantų antplūdžio. Galbūt rytoj mes sulauksime naujų migrantų, turime apie tai galvoti, bet to turime nepamiršti, kad migrantams reikia ne tik tai skubaus atsako, jie turi turėti ateities perspektyvas, ateities, kurioje bus paisoma jų teisių ir taip pat ateities, kurioje jie galės taip pat įnešti savo indėlį. Turkija ir toliau pasirengusi bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis, tačiau puikiai supranta, kad įveikti migracijos vienai nepavyks. Tačiau labai svarbu bendradarbiauti Turkijai ir ES. Tiesiog pasinaudokime šią puikią progą. Ačiū, ponė Haltuk. Toliau suteiksiu žodį Volkeriui Turkui, Junktinių tautų vyriausiam komisaro, komisaro pavaduotojui. Dėkoju iš galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Akivaizdu, kad jeigu pažiūrėsime į pasaulio situaciją šiandieną, tai mūsų neturėtų stebinti tai, kas vyksta Europoje. Pažvelgusi pastrosius penkerius metus, 50 naujų arba senų konfliktų, arba kilo iš naujo, arba atsinaujino. Ir jeigu kyla konfliktai, tuomet labai dažnai yra kartu pažeidžiamos žmogaus teisės, tarptautinės teisės normos yra pažeidžiamos ir taip pat neišvengiama yra tai, kad žmonės privalo palikti savo gyvenamas vietas ir atsiranda pabėgėlių srautai. Ir per pastarosius du metus pamatėme kosminiais greičiais augančius skaičius žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus dėl to, kad ten susiklostė pernelik pavojingos aplinkybės. Ir jungtinių tautų vyriausiasis komisaras e, pabėgėlių klausimais mano, kad, e, kaip ir sakė anksčiau kalbėję, e, šitą situaciją mes turime spręsti, e, sekdami, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, kurios apima ir pabėgėlių teisės. Mums tai atrodo svarbiausia. Mes, aišku, visiškai nekvesionuojame valstybių suverenumo valdyti savo sienas, e, taip pat e, kovoti su nelegaliu žmonių gabenimu ir priekyba žmonėmis, bet situaciją turime spręsti visi reikia stengtis, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų, pagal kurias yra garantuojamos teisės pabėgėliams, įskaitant ir teisę prašyti prieklapščio. Europos kontekste taip pat yra labai svarbu nepamiršti, kad 9 iš 10 pabėgėlių gyvena pasaulio pietinėje dalyje. Dažniausiai tai yra skurdžiausios valstybės. Turkija yra vienas iš pavyzdžių valstybių, kurios e, iki šiol sulaukė labai daug pabėgėlių, bet e, e, Pakistanas, Iranas, Etijopija, Kenija, Jordanija, jos taip pat sulaukia daug pabėgėlių ir jiems, toms šalims tai reiškia didžiulį iššūkį infrastruktūrai. Ir mes pastebime, kad e, šita situacija paveikia vienas valstybės labiau negu kitas. Jeigu žiūrėsime Europos Sąjungą, tai išorės valstybės narės labiausiai jaučia šitą padėtį, bet Vokietija, Švedija, Austrija iš dalies, jeigu pažiūrėsime, kiek ten yra gyventojų Austrijoje, ten tos šalis iš ne kraštinių ES valstybių narių sulaukia labai daug pabėgėlių. Ir dėl to yra akivaizdu, kad reikia perskirstyti, paskirstyti atsakomybės veiksmingiau. Jeigu pažiūrėsime į tai, kiek atvyko žmonių, pabėgėlių ES šiais metais, tai yra beveik 800 tūkstančių, bet jeigu palyginsime su 500 milijonų ES gyventojų, tai atvykėlių skaičius yra vis tiek pakankamai nedidelis. Dauguma atvykstančių į ES atvyksta iš daugiausiai iš Sirijos, taip pat iš Afganistano, kur situacija suprastėjo ir iš Irako. Taip pat matome, kad daug pabėgėlių keliauja ir bėga iš nevilties dėl to, vieni bėga dėl saugumo, o kiti bėga tam, kad galėtų susijungti, būti kartu su savo anksčiau e, pabėgusios šeimos nariais. Ir keliauja jie labai pavojingais būdais, pavojingais laivais, kitais pavojingais keliais. Ir tai yra reiškinys, kuris ypatingai suintensyvėjo pastaraisiais mėnesiais kalbant su konkrečiai žmonėmis, tai pastebime, kad kai jie atvyksta į Vakarų Balkanų šalis ir kitas šalis, jie dažnai būna patyrę didžiulės traumas ir išsekę, jiems reikia tikrai nedelsiant teikti pagalbą ir ne visada yra reikiama struktūra tokie pagalbai teikti. Ir pasidalinsiu su jumis keletų pastabų, e, kalbant apie Vakarų Balkanus, Mums labai, mus labai nudžiugino 17 punktų veiksmų planas, dėl kurio buvo deramasi e, spalio 25 dieną per ES ir vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikimą buvo tame plane įvardintos kelios priemonės, pavyzdžiui, informacijos mainai, antrinio judėjimo mažinimas, prieimimo pajėgumo didinimas, taip pat e, atvykėlių paskirstimo sistemos veiksmingesnis įgyvendinimas. Ir taip pat buvo paminėta ir pagalba atvykstantiesiems, e, kadangi tikrai tie žmonės dažnai yra patyrę didžiulės e, traumas ir, ir išsekę. Taip pat prie kitų priemonių buvo paminėtos priemonės kovoti su priekyba žmonėmis ir nelegaliu gabenimu. Ir aš norėčiau paraginti jūs palaikyti šitą veiksmų planą, nes tikrai reikia, kad tie 17 punktų būtų gyvendinami sklandžiai. Europos komisija paskyrė lėšų, kurios bus naudojamos ir nedelsamai, trumpalaikiai pagalbai ir taip pat ilgalaikiai pagalbai. Ir tai yra daroma per tarpusavio koordinavimo mechanizmą, kuriame dalyvauja 16 valstybių, jos pateikė 66 konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų, kuriuos galima būtų įgyvendinti. Tai čia toks būtų vertinimas, kokia pažanga e, yra padaryta. E, kalbant apie informacijos minus, tai čia tikrai pažangos yra nemažai. Tarp valstybių dabar yra geriau e, keičiamasi informacija. Ir šiuo metu, šiandieną šiek tiek vėliau vyks trečias savaitinis, kas savaitinis koordinavimo susitikimas Ir mes iš savo perspektyvos žiūrėdami matome, kad, e, kad nors pažangos yra pasiekta, vis tiek reikia dar dėti daugiau pastangų tam, kad pasiektume tos 50 tūkstančių prieimimo centrų e, tikslą, kuris buvo iškeltas. Tie centrai turėtų būti įkurti vakarų Balkanų šalise ir Turkijoje. Ir mes matome, kokios yra aplinkybės, nepamirškime dar ir to, kad ateina žiema. Ir mes e, paraginome e, imtis papildomų priemonių artėjant žiemai. Prašėme skirti 96 milijonų papildomų lėšų žiemos mėnesiams skirti Turkijai ir kitoms Balkanų šalims. Tos lėšos yra būtinos, norint išsaugoti pabėgėlių gyvybės ir taip pat padėti toms valstybėms e, valdyti atvykstančius rautus. Na ir paskutinis e, mano pastebėjimas būtų toks. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, mums tikrai reikia daugiau legalių teisėtų kelių į ES, kad užtikrintume, kad žmonės nebūtų priversti keliauti tais pavojingais keliais. Bet taip pat, e, jeigu žmonės nekeliautų tais pavojingais keliais, tai jie neremtų savotiškai tų, kurie organizuoja tokį žmonių gabenimą. Dabar yra 22 tūkstančiai e, perkelimo vietų 2016 metams suplanuota, tas skaičius yra nepakankamas. Ir tai yra vienas iš etapų, kuriant e, legalius atvykimo kelius, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir apie e, galbūt stipendijas, vizų režimo pakoregavimus Reik, Brazilija taip dabar padarė, jie e, palengvino vizos išdavimo procedūras Sirijos gyventojams ir kitoms kaiminėms valstybėms, kad jie, kad jie galėtų lengviau atvykti į Braziliją. Ir mes turime tikrai stengtis, kad Sirijos piliečiai ir kaiminių šalių piliečiai turėtų būdų legaliai atvykti į ES ir kad neturėtų keliauti tais pavojingais būdais, kuriuos stebime dabar. Dėkui. Naomi. Dėkuoju, ponė Cirk. Dabar Kristian Leffler iš išorės veiksmų tarnybos, prašau. Generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Ačiū. Dėkuoju, kad pakvietėte mane į šią sesiją. Ankstesniai kalbėtojai jau daug patikė informacijos, aš tiesiog gal pridursiu keletą pastabų iš išorės veiksmų tarnybos ir ES institucijų perspektyvos. Esant beprecedentiniams pabėgėlių migrantų srautams per pastarosius keletą mėnesių ir kokį spaudimą tai daro išorės sienoms ES ir daugeliu šalių partnerių, aš pradžioje norėčiau pagerbti ir pozityviai sureaguoti į tai, ką padarė Turkija ir Vakarų Balkanų šalys reaguodamos į krizę. Taip pat nemažai ir valstybių narių tą darė. Susidurėme su daugelypių reiškiniu, susijusiu su ekonominiu, politiniu stabilu, stabilumu, pagrindinių teisių problemomis, saugumu, krizių valdymu, humanitarniais klausimais, vystamuoju bendradarbiavimu ir daugeliu kitų iššūkių. Mūsų reakcija kurią formavome pastaraisiais metais, ypatingai pastaraisiais mėnesiais, pirmiausia yra grindžiama dviem pagrindiniais principais. Pagrindinių teisų apsauga, kalbu apie pabėgėlius, ir kita vertus solidarumas tarp labiausiai paveiktų tautų. Migrantų srautų valdymas ir pabėgėlių apsauga, prieklapšio prašytojų apsauga yra bendra atsakomybė Dėl to reikalingas nuoseklus požiūris ir bendradarbiavimas tarp visų veikėjų ES viduje, tarp es institucijų ir valstybių narių ir su bei tarp kilmės šalių ir tranzito šalių, taip pat su ES specializuotomis agentūromis ir kitomis tarptautinėmis regioninėmis organizacijomis. Taigi, pagal tokius principus ES veiksmai migracijos rytyje plėtojasi keliais lygmenimis pirmiausia, atsižvelgiant į įsipareigojimą bandyti išspręsti priverstinių perkelimų priežastimis, nereguliarios ir neteistos migracijos priežastimis, bei užsienio politikos išorės veiksmų priemonėmis naudojantis ES, įskaitant bandymus spręsti konfliktus ir taip pat migraciją sieti su vystomojo bendradarbiavimu ir geriau integruoti migraciją į vystamą bendradarbiavimo programas bei spręsti ir toliau žmogaus teisų pažeidimus ir stiprinti migrantų ir pabėgėlių teisės. Dabar žvelgiant į konkrečius dalykus, ką išgirdome iš Turkijos ir vakarų Balkanų šalių atstovų šį ryt, aš norėčiau trumpai pakalbėti apie Turkiją ir šiek tiek apie vakarų Balkanus. tas indėlis, kurį įnešė Turkija, primdama ir priglobdama Sirijos pabėgėlius, yra labai sveikintinas dalykas ir beprecedentinis dalykas, turint omenyje krizės mastus ir pilietinį karą Sirijoje. Mums pastaraisiais mėnesiais pavyko sustiprinti bendradarbiavimą, kuris jau taip vyko su Turkija šioje srityje gilinti tą bendradarbiavimą daugelį sričių ir dirbti su Turkija, ieškant būdų, kaip būtų galima sustiprinti srautų valdymą, registravimą, suaktyvinti, redmisijų, gražinimų klausimus, išspręsti ypač kalbant apie ekonominius migrantus ir kuo galima efektyviau priimti didelius pabėgėlių skaičius. Ir ES be jokios abejonės yra didžiausias pagalbininkas tarptautinėms organizacijoms, kurie rėmė ir Turkiją, Jordaniją, Libaną, šalis kaimynės, joms bandant e, susitvarkyti su tokiais dideliais pabėgėlių kiekiais. Europos tarybos posėdžiuose rugsėjo 23, taip pat spalio 15 dienomis buvo daug kalbama apie bendradarbiavimą su Turkija šioje srityje. Ir taip pat e, spalio 15 dieną buvo pasveikint po primtas ES e Turkijos veiksmų planas migracijos srityje, kaip išsamaus bendradarbiavimo darbo atveikės dalis su Turkija. Ir mes tikimės, kad per ateinančias savaitės mes galėsime pasiekti nemažai pažangos įgyvendinant tą veiksmų planą. Kaip jūs tikriausiai žinote, pirmasis vice pirmininkas Timmermans vyks vėl į Turkiją atinančiomis dienomis ir ieškos veiksmingiausių būdų, kaip būtų galima tą planą įgyvendinti. Buvo per tas mano minimas e, vadovų tarybas apie tai kalbama ir per neoficialų lyderių susitikimą Valetoje šioje, šią savaitę bus toliau kalbama apie papildomos finansinės paramos mobilizavimą Turkijai per bendrijos biudžetą ir taip pat nacionalinius įnašus. Toliau perinant prie Vakarų Balkanų regiono, čia vėlgi buvo suaktyvintos pastangos teikiant paramą ir bendradarbiaujant per Luksemburgo konferenciją spalio 8 dieną rytų viduržėmio jūros ir vakarų Balkanų kelių, migrantų, migracijos kelių aptarimas ir taip pat spalio 5 dieną lyderių susitikimas, kuriam vadovavo pirmininkas Junkeris. Tie abu susitikimai ir ankstesni, apie kuriuos kalbėjau anksčiau, juose buvo akcentuojama, kad reikia imtis veiksmų Sirijoje, kaiminėse šalyse, kurios priima daug pabėgėlių kaip pirmasis taškas visiems žmonėms, kurie bėga iš Sirijos. Taip pat vakarų Balkanuose, iš vidur, rytų viduržėmio regiono per Turkiją į vakarų Bal Balkanus, tai yra šal, tranzito šalys ir taip pat ES viduje reikia ieškoti būdų, kaip geriau būtų galima organizuoti prieimimą ir pasirūpinti tais pabėgėliais. Visi tie veiksmai yra susijęs su finansinė ir operatyvinė parama ir taip pat reikalingas ir tas politinis pagrindas, kuris jau yra nutiestas. Vakarų Balkanų regionas, bendradarbiavimas su regiono šalimis, čia du pagrindiniai uždaviniai mums tenka Jie buvo aptarti abiejose konferencijose. Pirmiausia, reikia įgyvendinti praktinius sprendimus, apie kuriuos kalbėjo ponas Turk, iš lyderių susitikimo ir Luksemburgo renginio konferencijos. Taip pat reikia palengvinti bendradarbiavimą ir koordinavimą su ir tarp regiono šalių, kad būtų galima efektyviai susitvarkyti su srautais ir apsaugoti pabėgėlius Mes išorės veiksmų tarnybą dirbame kartu su kolegomis Europos komisijoje, mobilizuojant reikiamą paramą Serbijai ir buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, remiantis bendrų poreikių vertinimu, finansinė parama suteikti sanitarinės paslaugas, maistą. Tai yra esminiai dalykai, tačiau mes turime tuo pat metu skatinti pastangas ir tų rezultatų šiek tiek jau matome. Dabar koordinavimas yra sklandesnis tarp kaiminių šalių. Tvarkantis su migrantų srautais geriau dalyjamasi informacija su ES. Iš Graikijos per buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir Albaniją vyksta dvišaliai kontaktai, bandant susitvarkyti su sausumos sienomis ir Serbija ir Kroatija sustiprino irgi savo operatyvinės bendradarbiavimo priemonės. Taip pat daugiau jaučiama solidarumo dalyjantis našta. Serbija yra pas 3000 prieimimo centrų dar atidaryti šalia jau 500, dėl kurių buvo įsipareigota praeitą savaitę. Taigi pastangos yra įgyvendinamos gan įspūdingai mes ragintumėme valstybės narės sustiprinti pastangas, partnerių pastangas teikiant paramą natūrą per Europos civilinės saugos mechanizmą, kuris jau buvo minėtas. Nemažai buvo pateikta pasiūlymų, bet kur kas daugiau jų galėtumėme susilaukti. Taip pat nuolatos imamasi pastangų, bandant geriau susitvarkyti ES išorės, sutvarkyti, valdyti ES išorės e, sienas. Teisingumo vidaus reikalų ministrai vakar aptarė tą klausimą ir vėl šiandien e, trečiąją, ketvirtąją gruodžio dienomis irgi bus apie tai kalbama rengiantis gruodžio mėnesio vadovų tarybai, kur vėlgi irgi bus įvertintos tos priemonės. Taigi tiek, atsiprašau pirmininkė, kad šiek tiek užtrukau ir dėkoju už galimybę. Ačiū kolegai Leferiui. Dėkoju. Kolegos kalbėjo anksčiau labai konkrečiai pristatė situaciją regione. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes su plėtros valstybėmis iš vakarų Balkanų regiono palaikome labai gerus ryšius ir taip pat siekiame bendradarbiauti įgyvenim ES teisės aktus. Be to reikėtų priminti, kad mes pradėjome darybas dėl 24 skyriaus. Um and medium-term actions as set out. Su Balkanų šalimis. Spalio 25-ąją mes susitikome su šalių, šio regiono valstybių lyderais ir jie dalyvavo lygiomis teisėmis su uh, kitomis valstybėmis, ES valstybėmis, kurių buvo 18. Pagrindiniai iššūkiai Vakarų Balkanų valstybėms yra štai kokie. Pirmiausia, serijai buvusiai Jugoslavijos Respublikos, kai Makedonijai reikia e, užtikrinti pabėgėliams ir migrantams pastogę ir taip pat siekti suvaldyti migrantų srautus. Žinoma, reikalingas intensyvesnis registravimas ir tikslesnės registracijos procedūros, tačiau oro sąlygos sulėtina šituos veiksmus. Labai svarbu, kad e, politiniai lyderiai vykdo savo e, įsipareigojimus suteikti prieglobstį 25 tūkstančiams, o po to ir 50 tūkstančių pabėgėlių. Taigi šių, šių šalių vadovai vaidina labai svarbu vaidmenį, siekiant suvaldyti migrantų srautus ir taip pat e, suteikiant e, politinį prieglopsti, taip pat e, patenkinti žmogiškuosius poreikius reikėtų dar kartą pasakyti, kad mes su EPA rengėme daugiametį biudžetą, mes pakeitėme prioritetus, bendradarbiaudami su šiomis valstybėmis ir toliau mes skatiname investicijas į institucijų plėtrą ir artimiausiais metais tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidurės šios valstybės, bus remiami finansinė išraiška. Su Serbijos mm, ministru pirmininku mes mm, aptarėme, kokie svarbiausi žingsniai turės būti žengiami šioje valstybėje, kalbant apie Serbiją ir buvusią mm, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, reikėtų pasakyti, kad reikia ir toliau įgyvendinti pabėgėlių e, prieimimo planus. Dėkoju. Kolegos, dabar norėčiau suteikti žodį nacionalinių parlamentų atstovams iš trijų valstybių, kurios yra susijusios su vakarų Balkanų migracijos rautu. Pirmiausia, Graikijos atstovui suteiksiu žodį ir paprašysiu kalbėti uh, neilgiau kaip dvi minutės, dvi su pusė minučių. Dvi su pusė minutės. Tai yra daugiau, daugiau negu mes gauname laiko kalbėti plenarnėje sesijoje. Tuzinas. Ačiū, pirmininkė. Aš esu dirbęs Londono universitete filosofijos profesoriumi. Norėčiau pasakyti, kad suteikti tiek laiko kalbėti labai svarbiais aspektais apie Šengeną, apie e, etninę įtampą kurią pavyko sušvelninti ES per pasruosius 20-30 metų, yra labai dėli laimėjimai. Dabar labai svarbu mums sustabdyti migracijų srautus, gražinti juos, sustabdyti. Tačiau kita vertus negalima tų pabėgėlių laikyti potencialiais įsibroveliais. Jie kenčia dėl nehumaniško elgesio su jais. Jie tiesiog rizikuoja savo gyvybę, kad išliktų gyvi. Kai mes kalbame apie šitų srautų suvaldymą, mes turime galvoti apie mūsų humanitarnę e, atsakomybę. Norėčiau suformuluoti šešias mintis arba principus, pateikti juos chronologinė tvarka, kurie galbūt padėtų ES ir vakarų Balkanų valstybėms e, e, pateikti atsaką į iššūkius. Tiesiog tai yra žmonės, kurie siekia išlikti gyvi. Prieglopščio prašymus reikėtų galėti pateikti vos tik pasiekus ES teritorijoje. O tie žmonės, kurie nėra priimami e, už ES e, teritorijas, jie turėtų turėti galimybę saugiai pereiti per patikros punktus. Netgi vaikai nepat patenka į tuos saugius laivus, kurie nuveža juos į paskirties punktus. 3,5 milijonų. Netgi 3,5 tūkstančio vaikų negali e, patekti į tuos surinkimo punktus ir pateikti prieglopšio prašymo. 105 115 tūkstančių pabėgėlių galėjo būti e, e, e, išgelbėti ir nukreipti į pabėgėlių centrus. Tačiau ten nepakanka vietų. Be to reikėtų priminti ir Serbiją, kuri teikia humanitarnę pagalbą. Dar vienas aspektas e, - tai yra priežastys dėl kurių žmonės bėga. Mes negalime tiekti ginklų į tas valstybės, iš kurių e, sulaukime pabėgėlių srautų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad vakarų Balkanų valstybės tampa liūdininkais tų žmonių pastangų pasiekti Europos Sąjungą. Tai tiesiog šitas pabėgėlių e, kelias galėtų tapti solidarumo su pabėgėliais ir bendradarbiavimo kelias. Ačiū. Toliau stiksiu žodį Žolti Nemet iš Vengrijos, prašau. Ačiū, kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti svečius iš Vakarų Balkanų ir iš Turkijos kaip esu Vengrijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Kolegos, man labai malonu dalyvauti čia, šiame sustikime, kuriame yra atstovai iš nacionalinių parlamentų ir iš Europos parlamento. Noriu padėkoti tiems, kas organizavo tokį susitikimą, nes iš tiesų plėtra, migracijos rautai, iš išorės kurstomi karai, visos tos temos yra tarpusavyje labai susijusios. Mes kalbame dabar apie pasaulinio masto iššūkį ir manau būtų teisinga pradėti nuo šios problemos priežasčių. Mes turime vilties, kad vienas procesas prasidėjo ir dabar mes turime dėti visas pastangas, kad jis būtų sėkmingas kad tas procesas būtų visapimantis ir atneštų apčiopiamų rezultatų pakankamai greitai. Ką galėtų nuveikti Europos Sąjunga? Aš norėčiau paminėti penkis dalykus. Visų pirma, norėčiau pabrėžti tai, kad reikia žmoniš, žmogiškumą ir racionalumą suderinti. Tai yra mūsų iššūkis Europai. Ir neturėtume leisti žiniasklaidos rodomiems vaizdams užgošti mūsų racionalumą. Antra, ES turime išlikti vieningi. Aš abejoju dėl daugumos balsavimo tokiais klausimais. Aš manau, kad nekantrumas yra labai blogas patarėjas ES trumpalaikės perspektyvoje. Trečia, Mes nepalaikome nuolatinio e, pabėgėlių perkelimo mechanizmo. Tai būtų spaudimas mūsų nacionaliniam suverenumui. Ir manau, kad tokia sistema kelia klausimų ir dėl migrantų teisių e, laikymosi. Ketvirta. Išorės sienų apsauga. Ji yra būtina. Tai yra būtina iš ankstinė sąlyga bet kuriai e, valstybei esančių Europos Sąjungoje. Ir mes manome, kad Europos Sąjungos valstybių narių sienų apsaugos tarnybų pajėgumai yra labai svarbus, norint suvaldyti atvykstančius srautus. Toliau, Reikia demonstruoti solidarumą su partneriais Turkijoje ir Vakarų Balkanuose. Ir solidarumas turi būti ne vien tik tai finansinė išaiška rodomas. Žinoma, finansai yra labai svarbus, bet kaip ir Makedonijos užsienio reikalų ministras panas Papovskis, mano draugas, sakė, dabar yra kaip tik puikus laikas e, plėtros procesą suaktyvinti. Sutelkime dėmesį į Vakarų Balkanų e, pas, e, valstybės, nes dėkui uždėmesį. Ačiū. Toliau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 Per praėjusią savaitę 105 tūkstančiai migrantų atvyko į Sloveniją, o tai yra labai didelis skaičius mažai valstybei. Mes susidurime su didžiuliu iššūkiu, su didžiulė krize. Nes migrantų srautai yra didžiuliai. Migracija, žinoma, yra nuolatinis procesas, tačiau dabartiniai migrantų srautai nėra savaime suprantamas dalykas. Mes turime reaguoti į pakitusią situaciją, imtis veiksmingų, ryštingų žingsnių. Mes turime e, pasinaudoti pirmiausiai gerąją praktiką, kuri yra sukaupta kai kuriuose valstybėse narėse. Šioje situacijoje visos valstybės narės turi bendradarbiauti ir pagalvoti, kaip, kokį poveikį migrantai, didžiuliai jų srautai turės valstybėse narėse. Spalio 25 dieną ES vyriausybių ir valstybių vadovai nusprendė, kad Slovenija turėtų gauti 400 policijos pareigūnų paramą. Iki šiol valstybės narės e, atsiuntė tik tai 70 policijos pareigūnų. Taigi mes turime visi keisti savo uh, gebėjimais, mes turime stiprinti uh, Frontex agentūrą, stiprinti ES išorės sienas, ypač ten, kur sulaukime didžiausių migrantų antplūdžio. Visą tai mes turime turėti omenyje. Taip pat turi, turime vadovautis demokratijos principais, mūsų vertybėmis, užtikrinti e, e, saugias sienas, ypač Šengino erdvėje Taigi turime pagalvoti, kaip elgsimės toliau, kaip, kokia ES atrodys ateityje. Ar ji sustiprės, ar ji patirs dar didesnių rizikų ir pavojų. So, chairman, Austria, um... Ačiū, panė pirmininkė. Austrija yra ir tranzitinė valstybė, ir priimančioji valstybė. Per Austriją pusę milijono žmonių prakeliauja keliaudami tolyn į Vokietiją ir Švediją. Ir maždaug 80 tūkstančių prieglopščio prašytojų prieglopščio prašo Austrijoje, o, o tai yra pakankamai didelis procentas lyginant su mūsų gyventojų skaičiumi. Mano partija ir aš pats stebime su dideliu, su ne, su dideliu nerimu tai, kaip keičiasi nuotaikos tarp piliečių ir, ir valdžioje, tiek Austrijoje ir Vokietijoje. Vokietija sumažino savo prieimimo pajėgumus ir aš bijau, kad prasidėjęs domino efektas, Slovenija pradės daryti tą patį, Serbija ir paskui Graikija. Taigi mes esam labai sunerime dėl to, kad krizė gali pasiekti naują piką šią žiemą. Aš čia nevardysiu viso ilgo priemonių sąrašo, kurio mūsų nuomonė reikėtų, paminėsiu tik tai tris. Pirmoji būtų tokia pagerinti e, visuomenės nuomonę. E, priim, nuomonė e, visuomenė turėtų priimti labiau prieglapšio prašytojus ir pabėgėlius. Ir Jie turi žinoti gyventojai, kad tie žmonės ne visi čia liks, kai kurie grįžė savo valstybės. Ir tam reikia taip pat ir atitinkamų teisės aktų. Antras dalykas - išorės sienų valdymas. Mus tikrai nustebino, teigiamai nustebino Turkijos indėlis priimant pabėgėlius ir saugant sienas. Ir mes matom, kad tų pastangų buvo dėta daug, bet reikės dėti ir daugiau. 70 e, tūkstančių žmonių e, atvyko iki šiol, bet to, ir jų atvyksta vis daugiau, bet to yra nelegalų žmonių gabentojai ir panašiai. Taigi užsaras sienas reikia saugoti e, tiek trumpalaikėje perspektyvoje vertinant, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Na ir galiausiai turime teikti paramą priimančioms valstybėms, ypatingai Turkijai, Jordanijai, Libanui. Ir mes, aš esu pasirengęs spausti valdančias partijas Austrijoje, kad skirtume daugiau lėšų tom šalims. Dėkui, o toliau žodis ponui Verdučiui iš Italijos parlamento. Grazie Presidente, innanzitutto per aver. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti, kad surengėte tokį svarbų susitikimą. Matome, kad pastarųjų kelių mėnesių įvykiai, juos reikia reaguoti skubiai ir galiausiai jie pateko į darbo tvarkės pagrindinius punktus. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad Europos komisija gan lėtai reagavo į besiklostančius įvykius ir Europos komisija paliko likimo valiai pavienės valstybės e, susidur, susidurinčias su milžiniškais sunkumais, įskaitant ir Italiją. Ir tie politinės vertybės, geopolitiniai aspektai juk čia yra labai svarbus ir galiausiai tai daro milžinišką moralinį poveikį. Ir apskritai kvestionuojamos ES pagrindinės vertybės, be kurių ir nebūtų ES. Vakarų Balkanų maršruto klausimas, taip pat spalio 25 dienos viršūnių susitikimas. Visą tai parodė, kad labai svarbu kontroliuoti migrantų srautus palei sienas ir, ir panašiai ir kovoti su ta vergovė, ta priekyba vergais. Ir yra daug svarbių klausimų, kuriuos turėtumėme papildomai numatyti, kalbant ir apie plėtros procesą ir santykius su Vakarų Balkanų šalimis ir taip pat Turkija. Na, o dėl Turkijos turiu pasakyti, kad jie turi būti įtraukiami į migracijos valdymo sistemą ir krizės sprendimo sprend, e, sistemą. Mums ypatingai reikia akcentuoti sąsajas tarp migracijos politikos ir Europos kaiminystės politikos. Italijos senate Mes reagavome į prašymus renkti konsultacijas, akcentuojant tai, kad reikia atnaujinti ir suaktyvinti Europos kaiminystės politiką, kad būtų geriau politinių lygmenių valdy, valdomos tas sąsajos tarp e, kaimynų ir kaimynų kaimynų, ypač turint omenyje vakarų kaiminystę. Tai reiškia, kad reikia sistemingai vertinti santykius ir su Rusija, ir kalbėti su migrantų kilmės šalimis, aš turiu menyje į pietus nuo Saharos, dykumos esančias Afrikos šalis. Dabar kalbant apie Balkanų kelią, čia reikia neprieštarauti tam, kas yra daroma ir pakeisti orientyrus viduržėmė jūros strategijoje Ir aš manau, kad valetos viršūnių sutikimas įvyksantis rytoj, prasėsintis rytoj yra labai svarbus. Aišku, turime peržiūrėti ir Dublino reglamentais, ne tik, kad pasenęs yra, bet mūsų manimų ten yra labai rimtų trūkumų. Dėkoju, ponė Aleknaitė iš Lietuvos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal norėtumėte išgirsti lietuvių kalbos? Uh. E pasinaudoti progą, kad mes turime garbius ir nuostabius vertėjus ir kreiptis lietuvių kalba. Labai džiaugiuosi, kad mes čia turime jungtinių tautų e, aukščiausiojo pabėgėlių komisaro atstovą, ES išorės veiksmų tarnybą ir e, svarbės Balkanų valstybės. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kaip ir kiti kalbėjo kolegos, kad labai vertinu Turkijos indėlį sprendžiant pabėgėlių problemas E, kaip žmogus dirbantis ESBO parlamentinėje asamblėjoje, tikrai gerai žinau, kiek daug Turkija yra nuveikusi ir esu įsitikinus, jog bendradarbiavimas su ES, ypač ES finansinė pagalba, sprendžiant tas problemas, e, kad ir tą, sakykime, vaikų švietimo problemą būtų e, reikalingas būtinas. Tačiau aš norėčiau Turkijos atstovės taip pat paklausti apie nusikalstamą žmonių gabenimo verslą E, Kartai susidaro įspūdis, kad e, toje pakrantėje, kuri ribojasi su Graikijos salomis, E, tie asmenys e, nusikalstamų būdų gabenantis pabėgėlius ir keliantis grėsmę jų gyvybei ir sveikatai ir saugumui, kad jie veikia tarytum nevaržomai. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip mes galėtume bendradarbiauti ir užkirsti kelią šitai tikrai žmogaus orumą žeminančiai e, biznio rūšiai? E, kuri kelia problemų ir netgi tam tikro nepasitikėjimo tarp ES e, e, valstybių. Taip pat norėčiau kreiptis į jungtinių tautų atstovą ir pasakyti, jog yra tikrai gerai žinoma net ir mūsų Baltijos šalyse, jog pabėgėliai ateina ne tik iš Sirijos, bet ir iš Irako, ir e, kad stovyklose tokiose kaip Libane, Jordanijoje, o taip kad ir Pakistane jų yra daug ir ten yra labai baisios sąlygos. Ir kas liūdniausia, kad žmonės, kurie bėga nuo religinio ar etninio persekiojimo savo šalyse, krizę patiriančiose šalyse, jie susiduria su tokiu pat persekiojimu taip pat pabėgėlių stovyklose, ypač krikščionis ir kitos religinės bei etninės mažumos tai ar neketinama kažkaip kartu su ES jiems padėti. O ES išorės veiksmų tarnybai turiu tik vieną pastabą. Iš tiesų mes nedrįstame kalbėti apie tokį globalinį reiškinį kaip krikščionių persekiojimas, tačiau jeigu metome pabėgėlių srautus, tai jie patys didžiausi ten, kur mažiausiai tolerancijos religinėms ir etninėms mažumoms. Ir ar neatsitiks taip, kad žmonės bus prievartai išvaromi iš savo istorinių tėvinių, aš turiu omeny Iraką, Siriją, ir ateityje ten susikurs tokie totalitariniai režimai, kurie kels grėsmę ne tik kaimininėms e, valstybėms, bet ir aplamai e, mūsų civilizacijai ir demokratijai e, kad mes galim susidurti su visiškai naujų pasauliu, kuris bus išgrynintas nuo bet kokios įvairovės nuo bet kokio multikulturalizmo ir ką man apie tai mano išorės veiksmų tarnyba. Ačiū. Thank you very much for Lithuanian and for... Ačiū kolegė iš Lietuvos parlamento, dėkoju už klausimus, o dabar Luksemburgo parlamento atstovai žodis, pastovų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti uh, kalbėtojams, prelegentams e, už tai, kad jie labai teisingai nušvietė situaciją savo šalyse. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu pono Aselbon užsienio reikalų ministro susirūpinimui, nes pavojus Europai ir tai, ką mes vadiname Europos svajonę, rizika ir pavojus tai Europos svajoniai yra iškilęs. Šengeno susitarimas, mano manimu, yra vienas svarbiausių, vienas svarbiausių sėkmių Europos Sąjungoje. Jei, jei irgi iškėl, iškilo pavojus dėl to, kad kai kurios šalis laikosi nacionalistinės politikos ir tai kelia tam tikrų problemų. Ir dabar susiklošysi situacija iš mūsų politikų reikalauja kelių dalykų. Pirmiausia, pagarba žmogaus teisėms. Tai turėtų būti prievolė visiems, įskaitant ir uh, pagarbą ir nesugražinimo politikos laik, principų laikymasi ir taip pat kova su netinkamu ne, nežmoniško elgesiu ir taip pat e, teisų pažeidimas e, kiti dalykai. Taip pat migracijos e, prieglopšio politikoje reikia reaguoti bendrai. Bendrai tą turi daryti ES šalys, bendrai tą turi daryti jos kartu ir su kaimininėmis šalimis, kas teisingai šiandien ir buvo parodyta. Trečias dalykas - nėra stebuklingo sprendimo. Mes turime aiškiai ir atvirai kalbėti su savo rinkėjais ir piliečiais. Reikia čia politinių, e, humanitarinių, biudžetinių pastangų, nes priešingų atveju mes negalėsime susitvarkyti su situacija. Mes negalime grįžti prie uždarų sienų, prie nacionalizmo, kuris dažnai mus priveda prie kelio galo arba prie karo. Liuksemburgas rugsėjo mėnesį 300 14. 204 e, gavo prašymų ir galbūt tai tikrai nedaug, lyginant su tais skaičiais, su kuriais susiduria turkai, Makedonija ir panašiai, tačiau tie žmonės norėjo likti Luksemburge, Luksemburge 500 tūkstančių yra gyventojų. Taigi Bet kuriu atveju Luksemburgas daro ne, imasi neblogų pastangų ir aš kaip Luksemburgietis labai didžiuojuosi dėl to, kad pagal apklausos duomenį 70 procentų piliečių e, Luksemburgė yra pasirengę ir palankiai vertina pabėgėlius ir e, prieglopšio prašytojus. Ir taip pat 68 procentai mano, kad reikia laikyti solidarumo priemonės. Taigi, priimti, perkelti, perskirstyti ir pasirūpinti pabėgėliais, tai yra mūsų bendra problema. Bet aišku, reikia imtis ir atitinkamų veiksmų tame regione, kur, iš, kurių, iš kurio patenka pas mus migrantai. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Pabėgėlių krizė parodė simptominės problemas. ES institucijos kartais nepateisino ES piliečių lūkesčių, o ES institucijos turi įgaliojimus ir galimybę veikti. Tiesiog pagrindinės ES institucijos pražiūrėjo, kad reikia tinkamai saugoti ES sienas ir leido per pietinės sienas patekti labai dideliems tam skaičiui migrantų. Be to, ES institucijos ne, nesilaiko savo įgaliojimų pagal Šengenos, Šengenos sutartį. Taip pat trūksta laiko ir gebėjimų tinkamai įvertinti šitą E, problemą ir krizės apimtį. Todėl valstybės narės susiduria su tuo, kad stiprėja radikalistinės ir e, tokios dešinios ekstremalios politinės tendencijos. Ar jūs nemanote, kad reikėtų pradėti atvirą diskusiją apie tai, kaip e, institucijos, ES, ES institucijos turėtų veikti veiksmiau ir imtųsi joms daramos atsakomybės. Tiesiog reikėtų laiku keistis ES institucijoms informaciją, informaciją su parlamentais, kurie taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį įgyvendinant Šengino sutarties nuostatas ir nuostatas, kurios atsispindi ES teisės aktuose. Valstybės narės, ne institucijos, priimas padžiausius sprendimus strateginiais klausimais susijusiais su mūsų piliečių saugumu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Komisijos 17 punktų programos nuostatos turi būti įgyvenamos be išlygų, kiek ne jokia valstybė negalėtų prašyti išimties ir teikti, kad jos tą problemą neliečia. Mes turime vėl kontroliuoti savo išorės sienas. Kai kalbame apie Libiją, mes turime įgyvendinti savo jūrų misijos trečiąjį etapą pietryčių sieną, tai yra siena su Graikija ir Turkija. Kartu reikėtų imtis šios sienos atkarpos kontrolės. Jeigu žmonės vėl yra nukreipi link Makedonijos, tai reikštų, kad mes neįgyvendiname savo užduoties, nesugebėme kontroliuoti savo išorės sienos. Turkija padeda šimtus tūkstančių pabėgėlių priimti ir apgyvendinti, o tie, kurie yra e, pakeliui ir papildomai atvyksta į Turkiją, vis dėlto nėra skriaudžiami, netgi ne, jie yra priimami nežiūrint įvairiausių politinių batalijų rinkiminėje kovoje. Manyčiau, mes turėtume skirti tinkamą paramą Turkijai, kad ji galėtų tuos e, atvykusius asmenys geriau ir tinkamiau aprūpinti. Norėčiau paklausti atstovės iš Turkijos, ar jūsų šalyje nebaudžiama už prekybą žmonėmis, kadangi Turkijoje yra labai daug gabentojų, kurie nuveža žmonės iki Egejos jūros. Ar tai nėra daroma pasirimant korupcinėmis vyriausybės struktūromis, kadangi yra sudaromos prielaidos e, tūkstančiam žmonių e, pereiti sieną. Todėl norėčiau paprašyti pasinaudoti savo įgaliojimais, kad e, šie žmonės negalėtų užsiimti savo nelegalia veikla. Kitas dalykas, reikėtų laikytis ir redmisijos susitarimo nuostatų, kurios, mano manimu, yra pažeidžiamas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, apie solidarumą su Turkija ir Vakarų Balkanų valstybėmis. Taip, mes tos problemos yra labai svarbios, bet mes turime demonstruoti solidarumą ir dėl legalių kelių irgi labai svarbus klausimas. Mes dauguma taip manome. Mes be abejo turime pripažinti, kad tai yra humanitarinė krizė, e, daug pabėgėlių gyvena labai blogomis sąlygomis ir labai trūksta humanitarinės pagalbos. Mes tos krizės nekūrėme, jūs irgi jos nekūrėte, bet turime visi dabar į ją reaguoti. Na ir taip pat noriu padėkoti kolegi iš Serbijos apie pagalbą e, ir apie jų pastangas e, prisijungti prie ES. Mes suprantame, ką jūs sakote. O aš norėčiau pasakyti štai ką, kad buvo pasakyta, kad bus skirta 5 milijonai eurų lėšų, nors suprantu, kad tos lėšos dar nėra praktiškai paskirtos ir galbūt galėtų atsakyti kas nors iš, iš jūsų, kada bus tos lėšos paskirtos. Ir kaip tada mes e, laikysime savo įsipareigojimų dar skirti 96 milijonus, jeigu 5 milijonų nerandame. Ir taip pat e, Vakarų Balkanų kolegos prašė e, daugiau biudžetinės paramos. Aš manau, mes turime reaguoti į tokius prašymus visiškai sažininga būtų jiems padėti. E, kolegoms iš Serbijos, Makedonijos ir Turkijos noriu pasakyti štai ką. Net jeigu skaičiai yra nedideli, bet ar jūs e, vis tiek ketinate dalyvauti perskirstimo sistemoje? Nes net jeigu tie skaičiai bus nedideli, vis tiek jūs tokiu būdu galėtumėte irgi padaryti indėlį. Ir kolegai, kolegai iš Turkijos, pakalbėkime realistiškai. Aš suprantu, kad Jūs žinote, kok, kokie tai yra politiškai jautrus klausimai, bet kaip jūs patys vertinate e, mūsų reakciją. Ir galiausiai Graikijai, kodėl nėra Frontex atstovų tarp Graikijos ir Makedonijos sienų, e, ant, ant šios sienos, gal jūs galėtumėte atsakyti į šitą klausimą. Ir užsienio reikalų e, ministrui, manau, tinkamas toks klausimas ponė pirmininkė. 51 metų Ženevos pabėgėlių konvencija buvo sukurta visai kitomis aplinkybėmis, ten buvo kalbama apie antro pasaulinio karo padarinius, o dabar situacija visiškai kitokia. Daugybė žmonių keliauja per visą pasaulį ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų ir jie keliauja per tas šalis, kurios yra saugios ir kurio, su kuriomis juos sieja kultūriniai ryšiai. Arabų pasaulyje, e, taip, taip dabar vyksta, o Ženevos konvencijoje apie tai nėra nieko užsiminta, nėra kalbama apie bendrą kultūrą. Serbijos ministras sakė, kad 4 tūkstančių, iš 4 tūkstančių žmonių dauguma yra e, tie, kurie ketina keliauti toliau. Man iš tiesų stebina vis atrodo tokie skaičiai, bet e, ar tikrai tuos žmonės tada reikėtų vadinti pabėgėliais? Gal reikėtų uh, iš naujo peržiūrėti 51 metų sutartį, e, konvenciją. Kita vertus, nes jeigu to nepadarysime, e, tai man atrodo, kad mes jeigu toliau taikysime savo politiką taikomą iš viršaus į apačią, mes e, įteiksime dovanėlę kraštutiniams dešiniesiems kai kuriuose valstybėse narėse. Ir mm, Aš klausiausi, ką sakė ponas Poposkis, jis labai svarbu pastebėjimą išsakė, kad nėra jokios paslapties, kad ir e, užsienio kovotojai įsilieja į migrantų srautus. Galbūt žinote konkretesnių skaičių ir kaip yra su jais elgiamasi, ar jie yra areštuojami, suimami, ar ne, ir kodėl apie tai nėra kalbama spaudoje. Ir taip pat kaip dėl pilietinio karo išsprendimo Sirijoje. Norėčiau čia kreiptis į Turkiją. Nu, nes Turkija, Saudo Arabija laikosi labai griežtos pozicijos, e, prisėma vieną iš pusių civilinėme pilietinėme kare, o dabar ten Iranas, e, Rusija, JAV, net ir Damaskos e, vyriausybė turėtų dalyvauti, sprendžiant tuos konfliktus, nes man atrodo, kad viena ES visų problemų pasaulyje tikrai neišspręs. Like to to one... Ačiū siūlyčiau dabar neilgiau nei minutę pusantros kalbėti, nes laiko turime labai nedaug, o dar norime išklausyti atsakymų. Man visada tenka tas bjaurusis darbas. Ponas Vaigal. Ačiū pirmininkė. Iš tikro labai liūdna, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovai turi pripažinti, kad nežino, kaip išspręsti šią problemą ir kad neįsivaizduoja, kokį mastą ji gali gauti ateityje. Žvalgomos mes į Vokietiją, į kitas didžiausią migrantų skaičių primančias valstybės ir laukiame kada šitos valstybės uždarys savo sienas, o tada imsime galvoti, ką daryti toliau. Man atrodo, reikalinga konkreti vizija. Reikia konkrečių sprendimų. Nes negalima toliau sėdėti sudėjus rankų, ir stebėti, kaip Rusija ir Junktinės Amerikos valstijos savarankiškai imasi žygių Sirijoje, negali tarpusavėje susidarti. Kai žvelgėme į Libiją, kuri yra nestabili, katastrofinę padėtį Irake, turime grįžti prie pagrindinių vertybių, kalbėjome apie kalbų ir kultūrų įvairovę, Tačiau, ko gero, pagrindinė vertybė yra taika. Pagarba žmogaus gyvybei. Todėl svarbiausia mums paaiškinti piliečiams, kad ES sugeba politiškai spręsti problemas ir tai daro veiksmingai. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλώ. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti svečius ir norėčiau padėkoti jiems už pristatytą informaciją. Norėčiau grįžti prie Turkijos klausimą ir paminėti, kad e, Turkijoje yra didžiulis pabėgėlių vykstančių į ES srautai. 340-630 tūkstančių pabėgėlių per Graikijos jūros sieną pateko į ES. Mes žiniasklaidoje matome informaciją ir nuotraukas, kurios rodo, kad žmonių gabentojai laisvai dirba veikia Turkijos teritorijoje ir naudojasi savo kontaktiniais tinklais. Kodėl Turkija nieko nedaro įveikdama šią problemą? Ir reikia suprasti, kad Turkijoje tų pabėgėlių apgyvendinimo programa nepadės išspręsti problemų. kadangi į ES vyksta šimtai tūkstančių pabėgėlių, todėl reikia paremti Balkanų valstybės. Buvo kalbėta apie 88, 8, Μας πείτε την άποψή σας σχετικά και αν πιστεύετε... 88 milijonus dolerių paremti šias valstybės. Tik toks kitas dalykas, ar tai yra įmanoma suma? Um, Karveris, ačiū ponė pirmininkė. Finansavimas bus skiriamas Turkijai, tai kokiu bus imtasi priemonių, kad būtų sušvelninti srautai ES, kokiu žingsnėmasi Turkija, kad būtų galima užkirti kelią tolesniems proveršiams pavasarį ir kad būtų sunaikinti nusikaltelių tinklai. Mes daug girdime čia, bet apie planavimus ateičiai nieko negirdime. Tas finansavimas turėtų pagerinti Turkijos sienas. Tačiau tas tame vadovų stikime, dėl kurio buvo starta dėl finansinio pakito, paketo kalbama apie Šengeno erdvę. Tai reiškia, kad vienu metu bus imamas veiksmų panaikinti kontrolė palei sienas Toliau, kaip ES valstybės narės ir kaimynai gali laikytis 51 metų konvencijos, kai kurios šalys e, tyčia ignoruoja kriterijus, e, saugių šalių kriterijus. Ir kalė, pavyzdžiui, stovykloje, ji vertinama kaip, kaip džiunglės, ten yra galybė žmonių, kurie ketina keliauti toliau. Ir jie yra, dauguma jų yra iš saugių šalių ir bando patekti į Junktinę karalystę. Taip pat manoma, kad 80 procentų ten esančių žmonių yra ekonominiai migrantai. Taigi norėčiau paklausti pirmininkę, kodėl nėra laikomasi 51 metų konvencijos ir 67 metų protokolo, kuris buvo atnaujintas. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for. Uh... Ačiū. Dėkuoju, kad ir Norvegiją pakvietėte į šitą parlamentinę asamblėją. Štai koks klausimas kyla. Kaip bus atstatoma Sirija? Dabar vyrai ir moteris palieka Siriją ir mes turime grįžti prie šito konflikto priežasčių, kadangi mažumoms nepakankamai teičių, nėra, teisių, nėra demokratijos, nėra laisvių ir nepripažįstami skirtumai įvairiose srityse, todėl valstybėje nėra bendrų tikslų, bendros perspektyvos, jokios vienybės ir jokios ateities vizijos. Pilietinio karo akivaizdoje ne visada visi piliečiai yra priversti iš vykti iš savo šalies, todėl dabar turime pagalvoti apie to šalies atstatumą. Mes turime turėti omenyje, kad Afrikos regione Nigerija, Malija taip pat vyksta uh, konfliktai, ar nereikėtų pagalvoti, kad tai yra tik tai pati migracijos e, e, problemos pradžia. Ir e, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip pabėgėliai nuolat grįž į savo kilmės valstybės ir padės atsakyti savo šalis. Kas padės atstatyti šias valstybės? Ar apskritai migracija iš šitų valstybių taps tiesiog nuolatinis procesas. Tai nėra galutinis sprendimas, tiesiog laikinas sprendimas priimti pabėgėlius, reikia ieškoti galutinio. Ačiū pirmininkė, kadangi Kroatijos parlamentarų dėl rinkimų šiandien nesulaukėme, tai aš norėčiau labai trumpai pakalbėti. 350 tūkstančių žmonių kirto mūsų teritoriją pastaraisiais mėnesiais ir solidus, tinkamas koordinavimas, bendradarbiavimas tarp įvairių maršruto šalių yra labai svarbus, tai ypač aktualu kalbant apie jungtinių tautų tarnybas ir išorės veiksmų tarnybą, taip pat kalbant apie teisingumo vidaus reikalų ministrų posėdį vakar. Labai svarbu, tas koordina... kad <clears throat> vyktų tas koordinavimas, kad atvykstantis prie sienos žmonės nesusidurtų su naujomis kliūtimis ir tada sukūriamos sąlygos pabėgėliams e, tikrai ypač artėjant žiemai, susidurti su milžiniškais sunkumais. Du trečdaliai žmonių yra tikrai pabėgėliai, prieglobšio prašytojai, trečdalis yra ekonominiai migrantai. Taigi tokius skaičius reikių, reiktų tinkamai panalizuoti. Dėkoju. Pirmininkas. 350 tūkstančių praėjo pro jūsų šalį. Labai gražiai jūs čia pasakėte. Tai nereiškia tą patį, kad pri, kaip ir priimti tuos žmonės. Čia didžiulis skirtumas. Pone Koraca. Dabar kalbės. Prie mikrofono. Grazie per aver organizzato questo incontro. Ačiū. Dėkuoju, kad surengėte šį susitikimą su vyriausybių atstovais iš Serbijos, Makedonijos, Turkijos. Aš manau, kad tokie susitikimai yra labai svarbus mums, nacionalinių parlamentų nariams, kurie paprastai neturi galimybių tiesiogiai išgirsti tokios patirties. Turiu e, tris klausimus. Aš manau, kad e, iš ES perspektyvos Italijos parlamento balsas, Italijos parlamento aš ir atstovauju, yra toks, kad kalbam apie tai, kad reikia peržiūrėti Dublino reglamentą ir kad e, Europoje migracijos prieimimo klausimai mums visiems yra bendri ir aš manau, kad mūsų sutartys, mūsų švietimo programos ir panašiai nėra pritaikytos prie poreikių. Kalbant apie migracijos problemas, aš manau, kad mes turime kultūrinių lygmenių įsitraukti, švietimo lygmenių įsitraukti, įtraukti tuos ES piliečius, kurie vertina migracijos problemą iš išorės, manydami, kad tai yra kažkokia tai biurokratinė problema, kuri jiems nėra aktuali. Ir iš e, klausiusi vyriausybių atstovų, atstovų matau, kad yra problemų dėl to, kad vietos ir nacionaliniai politikai čia nepakankamai tarpusavėje bendrauja. Pas mus yra problemų dėl pabėgėlių prieimimo Italijoje. Na ir nacionalinių lygmenių lyg tai viskas yra sprendžiama, bet vietos lygmenių viską įgyvendinti yra sudėtinga, turime ne tuos žmonės, kurie gyvena šalia pabėgėlių. Ir labai įdomu išklausyti, kaip, tarkim, jūsų šalyse yra sprendžiamos tokios problemos. Pabaigai aš taip pat norėčiau išsakyti keletą minčių. Kas... Ačiū, gerė, proedrė. Τελευταίο χρονικό διάστημα. Μα επιτιδėjus. Ačiū, pirmininkė. Visai neseniai mes kalbėjomės apie tai, kad vyksta dėrybos tarp ES ir Turkijos, kad Turkija prisideda sprendžiant migracijos problemą. Ir buvo pasiūlyta bendrus patruliavimo veiksmus vykdyti palei Graikijos ir Turkijos sieną. Tam, kad Egėjo jūroje nebūtų palikti likimo valiai pabėgėliai. Ir jeigu ir yra, tarkim, Turkijos toks tinklapis, ten yra 454 nuotraukos publikuojamos ir iš tų nuotraukų matome, kad Graikijos salos yra tarsi tos vietos, iš kur yra išsiunčiami migrantai atgal į Turkiją. Tiesiog ant visiškai, visiškai e, paprastų valčių yra montuojami varikliai ir sodinami žmonės į tas valtis ir siunčiami atgal. Taip, pas mus Graikijoje migrantų yra labai daug. Ir e, tikrai Turkija, Turkija tai toleruoja, Turkija toleruoja tai, kad žmonės yra tokiai, tokiomis valtimis siunčiami į Graikiją. Ir mes turime suprasti, kad daug galiausiai pinigų juk nusėda Turkijoje. Ir jeigu mes norime tinkamai spręsti šią problemą, tai privalome reikalauti, kad Turkija kontroliuotų savo sienas. Ir Graikijai taip pat yra galimybių kontroliuoti sienas. Štai toks yra problemos sprendimas, nes visa kita tai tik tai galimybė Turkijai pasinaudoti situaciją ir prastumti savo nacionalinius interesus. Augenblick etwas zu sagen. Gerade Ir aš norėčiau kai ką pasakyti. Turkija daro tai, ką, ką Graikija daro su Makedonija, ką Serbija su Kroatija, ką Slovakija su, su Serbija su Slovenija. Tai yra grandiniai. Vienas kitam perdoda estafetės lasdelę. Taigi, Šiuo atveju, ko gero, reikėtų sutraukyti šitą grandinę visur arba suvokti Turkijos padėtį, kuri per pastarosius metus priėmė 2,2 milijono pabėgėlių, o mes Turkijos nepakankamai rėmėme, ES valstybės narė sumažino savo finansavimą pagalbai maisto produktais, bent jau mano valstybė, pavyzdžiui, sumažino 50 procentų, kitos 30-25 procentais ir taip toliau. Be to reikėtų taip pat prisiminti, kad ir kitose valstybėse Libane situacija yra pakankamai panaši, katastrofiška. Todėl tarinti su Ankara reikėtų pagalvoti, kaip šitą grandinę sutraukyti, tačiau tai kainuotų mums labai daug. Visi puikiai žino, kad aš kritiškai vertinu Turkijos narystę Europos Sąjungoje, tačiau šiuo klausimu aš tikrai manau, turime bendradarbiauti su Turkija, turime teikti jai paramą. Reikalinga pasienio apsauga, finansuojant bendrai, kadangi kitos valstybės tarsi atlieka darbą už mus, o mes čia Europoje patogiai savo įsitaisę ir manyčiau, kad tai nėra sąžiningas elgesys. Pasienio kontrolių klausimas, e, centrų įsteigimo klausimas, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, nevalstybėmis narėmis kandidatėmis. Visa tai yra dalykai, kuriuos reikia darinti, derinti įtraukiant jungtinės tautas. E, taip pat e, stengti kurti pabėgėlių apgyvendinimo centrus, numatyti, kad juose būtų pakankamai vietų. Apskritai nereikėtų permetinėti atsakomybės vieniems ant kitų pečių. Dus, daugiau negu 2 milijonai pabėgėlių jau yra Turkijoje ir dar galbūt 7 milijonai Libijoje, Irake ir kitose valstybėse laukia savo momento. Äh, Tiesiog ES turėtų su tais galingaisiais regionų politiniais atstovais suremti pečius. Tačiau pirmiausia reikėtų įvertinti simptomus. Karas yra tik tai pasiekmė. Mums reikia grįžti prie priežasčių. Todėl, kai girdžiu kad Turkija demokratijos principų įdėgymo srityje šiek tiek sulėtino savo tempus ir dėl tos priežasties reikia susilpninti savo bendradarbiavimą su Turkija. Tai yra nepateisinamas argumentas. Manyčiau, tokiuose situacijose reikėtų spręsti konkrečias problemas. Europos Sąjungos ryt, e, rytinėje, ne, ne, pasienyje vyksta tai, kas vyko 17 amžiuje Europoje, kai buvo įsi... Gemacht, e, mit dem alibi. Kai e, tiesiog buvo kovojama dėl regioninės įtakos, tačiau Viso to pasiekmė buvo skurdas, badas ir pabėgėliai. O dabar kažkas panašaus vyksta ir šiame e, regione. Ir reikia baimintis, kad šitas konfliktas, pastangos įdėkti savo įtaką tęsis 30 metų, kaip anuomet. Todėl mes turime grįžti prie ištakų vienos dialogas sprendžiant e, Irano atominio ginklo draudimo problemą, manyčiau, turėtų būti geras pavyzdys mums. Reikėtų pagalvoti, kad sulauksime ir pabėgėlių, kurie dėl klimato kaitos iš Afrikos nukreipia savo žvilgsnius į Europos Sąjungą. Taigi mes turime grįžti prie šių dalykų ir ieškoti sprendimo anksčiau, negu sulauksime pasiekmių. Taigi mes turime keisti savo prioritus visose mūsų politikos rytise. Kitaip ne viena atskira valstybė savo lūkesčių nepateisins ir neįveiks savo iššūkių. Taigi reikalinga diskusijas visais politiniais lygiais. Visada bus pasakyta, kad Europa kalta iš esės Europos kalties aš nematau, kadangi nei viena nacionalinė valstybė, nei Niderlandai, nei Vokietija neišspręs šio konflikto pavieniui. Tai mes turime suvokti ir suvokti, kad tuometinis komisaras Fratini Prieš 11 metų siūlė paskelbti Balkanų valstybės saugiamis kilmės valstybėmis. Tuomet ES tai buvo atmesta kaip visiškai nepagrystas siūlymas. Prieš ketverius, penkerius metus, kai susidūrėme su Lampedūzos įvykiais, tuomet komisija pasiūlė kvotas. Nacionaliniai parlamentai atmetė šitą pasiūlymą Šį pavasarį buvo konstatuota, kad Dublino e, susitarimas turi išspręsti visas problemas. Tačiau to nepavyko padaryti. Taigi reikia turėti omenyje tuos dalykus, tuos pasiūlymus, kurie buvo padaryti iki Europos Sąjungai susitarent šių metų rugsėjo mėnesį. Tiesiog E, pabėgėlių ir migracijos politika, pažeidžiant ES sutartis, nebuvo įgyveninama taip, kaip buvo reikalinga. Ir dabar mes pasigendame e, teisės aktų, kurie padėtų išspręsti šitą krizę. Aš manyčiau, kad Šiame kontekste reikėtų tiesiog surasti jėgų ir išsikapstyti iš šios problemos. Machen wir die andere Reihenfolge. Wer ist angefangen? Kas pradėjo prieš tai? O dabar pasieksime priešingai. Lefleriui pirmiausia steiksime žodį. Kristian. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Išgirdome labai daug įvairių pastabų ir aš nesugebėsiu sureaguoti juos visus. Manau, kad buvo pabrėžta daug svarbių klausimų, pabrėžta kai kurie prieštaravimai, sumaištis, pavyzdžiui, kaip yra painiojami migrantai ir pabėgėliai. Girdėjome kritikos kad Europos Sąjunga nepriema pabėgėlių ir sugražina juos atgal nuo savo sienų. Tai yra netiesa, netiesa. Mums tenka teisinė ir moralinė pareiga priimti pabėgėlius, tą mes ir darome. Jų yra labai daug, taigi tai nėra lengva, bet mes turime ir turime juos atskirti nuo ekonominių migrantų. Ekonominiai migrantai siekia geresnio gyvenimo. Tai aišku yra savai, savai suprantamas dalykas, bet jiems tikrai netaip pat reikia apsaugos kaip pabėgėliams ir todėl juos reikia traktuoti skirtingai. Kai mes painiojame šias dvi kategorijas, atsiranda sumaištis ir diskusijose dėl to, kokiu priemonių reikia šiems žmonėms. Ir todėl reikėtų peržiūrėti ir Dublino konvencijos mechanizmą reikėtų sukurti naštos paskirstimo sistemas. Bet taip pat reikėtų vengti ir nepagrysto nekantrumo, bandant įgyvendinti perskirstimo sistemą, kol nėra ji aiškiai suformuoluota. Jūs kaip parlamentarai tą turbūt suprantate ir jūs išreiškėte savo vyriausybių, savo valdžios nuomonės ir aišku, kad bendros vizijos tarp mūsų visų kol kas nėra. Europos komisija pateikė pasiūlymų, reaguodama į dabartinę krizę, e, tai minėjo ir ponas pirmininkas, ponas Brokas, prieš keletą metų bandėme išspręsti problemą, bet e, nelabai noriai su tuo sutiko valstybės narės, o dabar yra sakoma, kodėl yra reaguojama taip lietai ir taip vėlai. Na, jeigu pažiūrėtumėte į savo valstybės, kai kurie iš jūsų, kurie pasisakėte, tai pamatytumėte, kad buvo siūlyta veiksmų iš komisijos pusės, bet valstybės narės tų veiksmų nesijėmė daugelį sričių. Pietų viduržėmio jūros regionas, rytų viduržėmio jūros regione ir kitose kaštuosiuose taškuose. Mes tos veiksmus siūlėme tada, tą patį darome ir dabar. Mes surinkome lėšų neįtikėtinais mastais. Jeigu pažiūrėtumėte, kiek iš viso lėšų buvo surinkta ES e, migracijos krizai spręsti, pamatytumėte, kad tos lėšos visiškai 8 milijardus. Tos lėšos buvo skirtos spręsti e, problemos priežastims, e, prie šaknų, taip sakant, taip pat gyvenant remisijos sistemą ir kitoms priemonėms, mes jau viršėjame 9 milijardus eurų. Europos Sąjunga ir jungtinių tautų, mes esame antri pagal skiriamų lėšų kiekį po jungtinių tautų vyriausio įgaliotinio e, pabėgėlių reikalams tarnyba. Na, laikas baigėsi, taigi labai ilgai nebekalbėsiu, tik tai noriu dar vieną pastabą išsakyti. Buvo paminėtas kultūrinis valymas, kultūrinis ir religinis valymas artimuosius rytuose. Tai iš tiesų vyksta ir labai gaila, kad tai vyksta. Mes jau ne vienerius metus įvairiose formuose per politikos veiksmus bandėme šitą problemą spręsti. Bet kalbant apie kultūrinę įvairovę ir religinę įvairovę, parodykime pavyzdį ir parodykime Europoje, kad tai gali būti įgyvendinama. Ir tai padarykime priimdami tos žmonės, kurie iš nevilties bėga iš savo tėvinių. Dėkui. Ačiū. Pone Brokai, man labai patiko jūsų apibendrinančios pastabos, nes man atrodo, kad jūsų analizė, istorinė analizė ypatingai svarbi. Dar porą dar pastabų. Žmonių judumas yra realybė ir ji nesikeis. Ir reikia tiesiog su to susitaikyti ir, ir su to susigyventi. Kitose žemynuose tai vyksta kiekvieną dieną ir ES irgi neturėtų to vengti. Ir galiu Jūs patikinti, kad visi dabar labai atidžiai stebi tai, kas vyksta Europoje. Mes turime to nepamiršti, nes e, tikrai visas pasaulis stebi, ką mes darysime ir tos priemonės, kurių imsimės, turės didžiulį atgarsį. Be to, kitas dalykas visa tai yra krizė ir reikalingas atsakas kaip į krizę. Ir man, mane labai e, paju, sujaudino tai, kad Europos Sąjungoje buvo pademonstruota solidarumo e, tarp e, ir jį parodė individualūs asmenys. Toliau teisės sauga, kova su žmonių gabenimu, saugumo klausimai Mes nieko neišspręsime, jeigu mūsų sprendimai nebus papildomi humanitarinė pagalba ir nebus stiprinama saugumo lygis apskritai. Daugelie pasaulio šalių matome, kad šitos temos yra labai glaužiai tarpusavėje susijusios. Taip pat e, Lietuvos parlamento narė e, pasisakė, noriu sureaguoti kad tie konfliktai Sirijoje ir Irake, jie yra iš tiesų daugies sluoksniai ir negalima išskirti tik vienos priežasties, pavyzdžiui, vardinti religiją kaip pagrindinę priežastį, nes iš tiesų ten situacija gerokai sudėtingesnė. Ir jeigu pažiūrėtume į tuos 4 milijonus pabėgėlių, kurie pabėgo iš tų valstybių ir dabar yra gretimose valstybėse, tai jie bėgo dėl kelių priežasčių - dėl persekiojimo, dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl terorizmo, ekstremizmo praiškų. Uh, Ir čia taip pat dar sureaguosiu į e, gerbiamo kolegos iš e, Britanijos, kad taip terorizmas yra labai pavojingas ir jisai e, didina tą nesaugumo lygį, dėl to žmonės bėga. Taip pat ponas Tanakas, jeigu neklystu, iš Junktinės karalystės sakė, kad 51 metų konvencija buvo skirta uh, pa, antro pasaulinio karo atgarsiams. Na, 51 metų konvencija atsirado dėl to, kad atsirado milžiniški žmonių srautai judantis žemynė Europos Sąjungoje. E, milijonai žmonių ėmė judėti į Europą, iš Europos ir viso to akivaizdoje buvo e, parengta 51 metų Ženevos konvencija. Be to, mes visi žinome, kad dauguma sirų norėtų grįžti namo, kai bus ten išspręstas politinis konfliktas. Ir e, man atrodo, kad iš tiesų pagrindinis ir didžiausias visų pabėgėlių noras yra grįžti namo, kai situacija ten bus saugi. Ir todėl yra būtinas politinis sprendimas šiai problemai. Na ir paskutinis dalykas, nepamirškime, kad visi mes turime e, pabėgėlių šaknų ar migrantų šaknų. Visų mūsų šeimose yra tokių atvejų. Nepamirškime tos, spręsdami dabartinės aktualijas. Dėkui. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentariai iš Lietuvos už tai, kad ji kalbėjo apie tuos priekeivius žmonėmis, migrantais. Taip, iš ties labai svarbu kovoti su tokiais priekeiviais, ir Turkijos institucijos tikrai bando daryti viską, ką gali. Ir galbūt jūs prisiminsite, kad praeitų metų gruodžio mėnesį ir taip pat sausio mėnesį buvo ta visa istorija su Turkijos pakrančių patruliniais laivais, kurie bandė užkirsti kelią migrantų laiv, priekeivių laivams išplaukti iš Turkijos vandenų. Ir tie priekeiviai tiesiog surado kitų kelių, dabar jie mažesniais laivais plukdo migrantus. Taigi, aišku, saugumo priemonės yra labai svarbios, mes daug turime dirbti šioje srityje, tačiau saugumo priemonių nepakanka, reikia spręsti problemos priežastis. Sirijos krizė šiandieną, o rytoj gali ištikti dar vieną krizę. Taigi, taip pat norėčiau Jums priminti, kad Turkijos institucijų pajėgumai sprendžiant problemas susijusias su sienų valdymu ar kova su prekeiviais žmonėmis, gabentojais žmonėmis, turi būti sustiprinti tie pajėgumai. Žinote, kokia geografija Egėjo jūroje nėra lengva susi, susitvarkyti su visais tais nusikaltėliais, gabentojais. Taip pat norėčiau priminti, kad Egėjo jūroje irgi buvo tam tikrų incidentų ir International Amnesty paskelbė atitinkamas ataskaitas ir aš norėčiau parek, pasiūlyti jums pasiskaityti tas International, Amnesty International ataskaitas. Ir galiausiai daug mes bendradabiavome su Europolu ir šiuo klausimu, kovodami su e, priekeiviais migrantais ir mano paskutinė pastaba šiandieną štai kokia. Aš labai džiaugiuosi, kad jau ES geriau suvokiama ši problema. Ir pabėgėlių srautai į Europą, man atrodo, išprovokavo tą problemą. Taip pat tai, kad žuvo daug žmonių viduržėmio jūroje, dėja irgi vėl buvo tada geriau suprastas problemos mastas. Tačiau tas supratimas yra pavėluotas, bet jį reiktų ir toliau išsaugoti ir toliau naš, pasidalimas našta ir atsakomybė yra labai svarbu šiame procese. Taigi, be jokios abejonės, viena vienas iš parlamentarų iš Britanijos klausė, ar Turkija nenorėtų perkelti tų pabėgėlių. Taip, perskirstyti jų. Taip, mes norėtumėme. Nors tai yra tik um, lašas vandeninė. Tačiau labai svarbus pats solidarumo simbolis. Ar tai būtų 5 tūkstančiai, 10 tūkstančių ar 1 tūkstantis galiausiai. Tai yra svarbu uh, mums atsakomybės prasme, naštos pasidalymo prasme. Taigi dėkoju už kantrybę. Ačiū už galimybę. Aš tik tai pakomentuosiu tris pagrindinius klausimus, kurie buvo iškelti. Vienas iš nacionalinių parlamentarų minėjo, kad Dublinas yra iššūkis, nes ES pasikeitė labai smarkiai po to, kai buvo susitarta dėl tų taisyklių Iš principo aš pritariu taip, bet neturime pamiršti, kad turime bendrų interesų, jie išlieka, tai yra taika, stabilumas, saugumas, vertybės, padėti žmonėms, kuriems iškyla problemų ir panašiai. Taigi neturime to pamiršti darydami išvadas apie politinę įtaką. Kiekvienas turime savo rinkėjus ir aš galiu pasakyti, kad Makedonijoje tai atsispindėjo labai skausmingai, nes infrastruktūra susidūrė su milžiniškais sunkumais, yra didžiulės išlaidos, tačiau mes suprantame, kad mūsų rūpešiai yra kur kas mažesni, lygnant su tokiamis šalimis kaip Turkija. Ir mažesni su tomis šalimis, kurios priima tuos pabėgėlius, ar tik Švedija, ar Austrija, ar Vokietija, ar kitos, kurios ieško sprendimų, ilgalaikesnių sprendimų ne tranzito šalis. Strategijos prasme, aš manau, kad e, tiesiog buvo dabar bandoma atsikratyti atsakomybės, išklausius visų tų argumentų. Aš nemanau, kad mes galime pasiteisinti. Turkija susidarė su spaudimu ir tikrai Turkija nekarta sakė, kad ta problema bus. Ir dabar, kai problema yra, strategija, laikomasi strategijos, kad nėra pripažįstama problema, kol ji ne, netampa milžiniško masto. Graikija, mano šalis, Serbija, Kroatija, Vengrija, visi tame kelyje bando pasidalinti naštą, naštą, kurios mes neišprovokavome ir mes negalime kontroliuoti e, problemos priežasčių, nes negalime mes vieni sureguliuoti Sirijos konflikto ar kitų dalykų. Taip pat minėjome diferencijavimą ir vienas parlamento narių minėjo saugumo grėsmes kurios buvo identifikuotos, čia kalbant apie e, užsienio kovotojus ir kitus, statistiškai kalbant, tai čia būtų gal pusė milijono žmonių, kurie kirto sieną, bent jau per Makedoniją. Dabar matyti dauguma jų yra Bavarijoje ir kur kitose vakarų Europos regionuose. Dauguma jų yra vyrai 20-40 metų ir mums labai sudėtinga juos suregistruoti. Ir šią vasarą 12 tūkstančių žmonių buvo palei mūsų sieną. Tarptautinis spaudimas milžiniškas, bandant praleisti tuos žmonės ir fiziškai neįmanoma jų visų suregistruoti. Dieva žino, kiek e, jų pasiekė ir kokiu būdu vakarų Europą. Problema ta, kad mes arba galėjome užkirsti kelią kirsti sieną bet kur tas yra neįmanoma ir neturėkime iliuzijų, kad visi, kurie įvažiuoja, yra užregistruoti, tai yra fiziškai neįmanoma. Po to kokie padariniai? Registravimas yra būtinas ir dėl šių priežasčių, ir dėl to, kad žmonės, kurie buvo susiekti per identifikavimo sistemą, buvo įtariamieji, kurie vienai par kitai prisidėjo prie Surijos konflikto. Mes žinome parafino pirštinės ne, nėra įmami jų pirštų spaudai, taigi net negalime tiksliai pasakyti, kiek jų yra ir kur galiausiai jie nuvyko. Ir dar vienas dalykas, jeigu nepereisime prie kitos strategijos, jeigu ne, nepradėsime dalintis naštą, o ir toliau kratysimės atsakomybę, nieko neišspręsime, o interesai mūsų vienodi. Mes savo ruoštų norime pasakyti, kad Netaip mes nerimaujame dėl to paprasto tranzito. Mums sudėtingiau spręsti problemos priežastis. Ir kol neišspręsime problemos priežasčių, nei viena iš tų šalių, kuri patenka į tą migrantų maršrutą ir ekonominių migrantų maršrutą, negalės išspręsti problemų. Dėkoju. Thank you, Mr. Brock. Ačiū, pane Brokai. Mes laukiame nuoseklaus politinio sprendimo, tikimės jo visi, o tuo metu Serbija ir toliau stengsis prisidėti pagal išgalės prie problemos sprendimo vakarų Balkanuose, sieks geriau kontroliuoti ir valdyti krizę. Mes puikiai suprantame, kad tai yra ES ir kitų valstybių uždavinys. Solidarumas yra būtina prielaida įgyvendant šitas pastangas. Todėl mes ir toliau sieksime teikti pagalbą apgyveninant ir paskirstant pabėgėlius mes norime padėkoti už finansinę ir kitokią paramą ES ir šiam komitetui. Aš taip pat norėčiau padėkoti jums visiems už tai, kad atvykote ir praleidote šį rytą su mumis. Tai buvo labai naudingos diskusijos, man jos padėjo susigaudyti kai kuriuose dalykuose, kai kuriuose dalykuose ir suprasti dar kartą, kad mes turime bendradarbiauti ES viduje ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis ir siekti išspręsti problemą, kuri gali užtrukti 30-40 metų. O šiai problemai spręsti tikrai reikalingas sprendimas. Dabar skelbiame pietų pertrauką nacionalinių parlamentų atstovus, delegacijų vadovus kviečiu į kitą pastatą. And see you later, I think it's 3 o'clock. Dele delegacijų vadovai e, e, e, į 12 aukštą, o kiti lieka čia 60 aukštą.